Iniziamo. Buon, buon pomeriggio a tutti, possiamo dare inizio? Visiems linkiu geros popietės, prašom susėsti į vietas. Galime pradėti. Taigi, dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į aštuntą punktą. Dėl e, maisto produktų kryžės ji bus aptariama prieš septintą punktą. Dėl, e, kur bus kalbama apie kontrolę, o taip pat norėčiau pasakyti, kad darbo tvarkė yra naujas klausimas, tai yra keturioliktas klausimas. Makinta ir pranešimas dėl e, Europos e, žemės ūkio ateities, strategijos ir augimo. Jeigu nėra pastabų, tai tuomet iki, pas, iki posėdžio pabaigos, iki, jei, e, visi šitie protokolai e, ankstesni bus patvirtinti, jeigu nėra pa, pastabų. Norėčiau priminti, kad šiandieną esame transliuojami per internetą. Posėdis transliuojamas ir labai džiaugiuosi, kad mūsų tarpe yra Žemės ūkio e, komiteto narys, tai kai kas, jūsų, kai kas iš jūsų Filipą pažįstate, nes jis buvo žem, žuvininkystės sekretoriato vadovas. Žinau, kad ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus lygiai toks pat vaisingas, kaip ir su jo pirmtakais. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Barsola, kuris su mumis dabar jau turės išsiskirti. Labai daug ir labai intensyviai, puikiai dirbo per tuos kelius mėnesius, jo labiau, kad periodas buvo tikrai labai nelengvas, tai buvo e, dėrybų dėl BŽUP e, pats įkarštis. Taigi vis, abiems jums linkiu didelės šikmės. Sėkmės, pon, e, komisaras Čiūlos, mūsų viso komitet, visus komiteto narius, kurie tuo domėtųsi, E, kviečia dalyvauti šeimos žemės ūkio e, konferencijoje dėl, ten bus kalbama apie e, tvaresnį žemės ūkį Europoje ir visame pasaulyje. Viskas vyks 29 lapkričio šalia manio pastate. Sekretoriatas nusintė visiems kvietimus pasirinktas data yra penktadienis. E, noriu visiems tą iš anksto pasakyti ir turbūt e, nelabai lengva bus visiems prisiderinti, kad galėtumėm sudalyvauti, sudalyvauti e, tame posėdyje. Labai intensyvi darbo atvarkė mūsų laukia, dabar nedelsiant visus kviečiu pereiti prie ketvirto klausimo. Perinamojo laikotarpio nuostatos susijusios su reglamentais dėl tiesioginių išmokų kaimo plėtros ir BŽUP finansavimo stebėsinos bei valdymo. Praeitą savaitę buvo patvirtintas pono Des pranešimas dėl laikinų BŽUP e, e, reformos e, kai kurių elementų. Neseniai vyko trilogas, kuris leido pasiekti susitarimą. E, Sustarimas buvo 28 spalio pas, patvirtintas ir galutinis susitarimo tekstas buvo išdalintas praeitą savaitę. Tad dabar norėčiau iš karto paklausti Alberto, e, ar nenorėtų pradėti darbą e, prieš balsavimą, nenorėtų pasisakyti. Balsavimas bus elektroniniu būdu. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad būtina visiems dalyviams labai nuoširdžiai padėkoti, visiems, kurie man padėjo. Panui Folnender, Iškevičiui, komisijos atstovui ir visoms parlamento frakcijoms bei šešėliniams pranešėjams. ir e, politinėse frakcijose. Kita kartą turėsime apsispręsti dėl biudžeto, todėl reikia, kad viskas labai nusekliai darėtų. Dėl savo pranešimo būtų labai gerai, jeigu komisija ir taryba. E, labai gerai išėjo, kad komisija pritarė mūsų pasiūlymui, į detalės leistis nenorėčiau. dar yra kai kurių klausimų, kurie kelia problemų, dėl, pavyzdžiui, dėl lyderio, dėl, dėl, dėl iš ankstinio finansavimo, dėl pereinamųjų metų. Mes galėjome vis tik tais konstatuoti, kad labai daug, kas buvo, labai daug ką buvo atsižvelgta, taip pat į specifinį Suomijos pageidavimą. Žodžiu, viskas tvark, kovoje su parlamento pasiūlymais visiems jiems buvo pritarta su nedidelėmis išimtimis ir manau, kad tai tikrai galės pasitarnauti tiek žemės e, ūkio darbuotojams, tiek visai Europos Sąjungai. Ir labai gerai galų gale galėsim patvirtinti pereinamųjų metų biudžetą ir padaryti taip, kad e, žemės ūkio politika e, tarnautų visiems. Labai ačiū, Albertai. Darbas iš tiesų buvo atliktas puikiai. Norėčiau priminti, kad kitos plenarnės sesijos metu Strasbūrė balsuosime dėl penkių klausimų susijusių su BŽUP. Tikiuosi, kad visi finansiniai klausimai kito laiko bus išspręsti. Dabar pereikime prie elektroninio balsavimo. Norėčiau, kad pasiruoštumėte visi savo korteles, ar esate pasirengę. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Kas neturi kortelės, pakelkite rankas. Ar visi balsavo? Taigi balsavimas baigtas. pritarta, priimta. Teskime darbą toliau. Bene colleghi, andiamo avanti, passiamo al punto 5. Penktas klausimas. Keitimasis nuomonėmis su Lietuvos Respublikos Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku Saulimi Bucevičiumi. Man labai malonu brangos kolegos, jums pristatyti Saulių Butsevičių, kuris yra Seimo kaimo reikalų komiteto. Nostra commissione ha, inviato, ha invitato i ministri dell'agricoltura dei paesi della presidenza di turno per presentare il programma di presidenza e alla fine del periodo. Eh, Buvom, mes raginame, kad būtų pristatyta pirmininkavimo programa, o taip pat, kad būtų išvertinta pirmininkaujančios valstybės darbas. Uh, Mes su ponu Butsevičiumi norime pradėti dialogą su įvairiomis, su, su įvairių valstybių narių kaimo reikalų komitetais. E, taigi žodis dabar suteikiamas ponui Butsevičiui. Ačiū gerbiamas e, komiteto pirmininkė, komiteto nariai, posėdžio dalyviai. Iš tikrųjų noriu nuoširdžiai padėkoti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 Tai dar kartą gerbiamas e, pirmininkė, komiteto nariai, posėdžio dalyviai. Okay? E, noriu nuoširdžiai padėkoti komiteto pirmininkui Polui De Castro. English? I still haven't got a, an English interpretation, Chairman. Dovrebbe esserci tutto ok adesso. Everything should work now. Please. Sorry. Proviamo di nuovo. Presidente, proviamo. Please. Tai dar kartą noriu padėkoti už galimybę pasisakyti visos Lietuvos uh, vardu. Okay? No.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 Bucevičiui ponui žodis dabar, kadangi visi kanalai veikia. Kartą gerbiamas e, pirmininkė, komiteto nariai, posėdžio e, dalyviai. Noriu dar kartą nuosirdžiai padėkoti kolegai Polui De Castro už e, pakvietimą ir visam jūsų komitetui už prieimimą ir galimybę pasisakyti Lietuvos vardu. Tikiu, kad aktyvus dialogas tarp Europos ir nacionalinių parlamentų yra abipusiai naudingas, sprendžiant tiek žemės ūkio politikos formavimo, tiek ir jos įgyvendinimo klausimus. Šiuo metu Lietuva pirmininkavo ES tarybai ir tai yra didelis iššūkis mums visiems, tiek politikams, tiek atskirų institucijų vadovams bei specialistams. Tikiu, kad ir tikiuosi, kad mūsų šalis užtikrina tinkamą ES tarybos darbo organizavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos darbo grupėse veterinarijos ir fitosanitarijos sritise siekiant bendro sutarimo dėl augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos, gyvūnų sveikatos ir oficialios kontrolės reglamentų. Žinau, kad šiais klausimais aktyviai dirba ir jūsų komitetas, todėl viliuosi, kad dar Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu šiais klausimais bus pasiekta reikšminga pažanga. Džiaugiuosi, kad įgyvendinant Lisabono sutartį, pirmą kartą bendro žemės ūkio politikos reformos klausimais Europos parlamentas turėjo lygiaverti balsą, kaip ir ES taryba. Sveikinu jūsų komitetą su pasiektais susitarimais, reformos klausimais ir galiu tik padėkoti, nes daug agri komiteto dėrybinių pozicijų atitiko ir Lietuvos interesus. Žalinimo reikalavimų sumažinimas, ypač nustatant šią prievolę tik didesniems kaip 10 hektarų ūkiams, didesnės sėtos paramos galimybės, galimybė pratesti vienkartinės išmokas už plotus, schemos taikymą, ilgesnis cukraus kvotų sistemos taikymas Mes jaučiame, kad Europos parlamentas girdi ir tokia maža šalis narės kaip ir Lietuva. Tačiau svarbiausias mūsų tikslas – siekti kuo vienodesnio konkurencijos sąlygų visiems ES ūkininkams suvienodinti tiesioginės išmokas. Dėja nebuvo įgyvendintos. Kad ir Lietuvos atvejais. Tai, kas šiuo metu yra sutarta 196 eurai už hektarą, ką mes pasieksime tik 2019 metais, mes jaučiame, lyg Lietuvai būtų nustatytas dar vienas pereinamasis laikotarpis. Ir sunku rasti atsakymą į mūsų ūkininkų klausimą, kodėl bent jau panašaus tiesioginių išmokų lygio turime laukti šešeris ar netgi dar daugiau metų. Tikiuosi, kad iki biudžeto peržiūros sunkmetis Europoje baigsis ir jau 2016 metais mes galėsime kalbėti apie adekvatų žemės ūkio politikos, finansavimo ir pagristą šių finansinių išteklių paskirstimą. Gerbėmieji, noriu pasveikinti Jūs ir su operatyviai pasiektų susitarimų dėl pereinamo laikotarpio nuostatų. Mums tikrai labai svarbu sulaukti aiškumo dėl bendros žemės ūkio politikos 2014 metais nes tinkamai pasirengimui liko tik vos du mėnesiai. Dabar jau galime teikti, jog visi esminiai sutarimai dėl bendro žemės ūkio politikos reformos yra pasiekti ir jos ateitis priklauso nuo kiekvienos valstybės narės. Todėl manau, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo ir atsakomybė šiandien yra ypač didelė. Aš pats siekiu, kad tie demokratiniai principai, kuriuos dėrybo etape užtikrino Europos parlamentas, išliktų ir gyvendinant reformą. Todėl visi esminiai klausimai yra ir bus svarstomi mūsų kaimų reikalų komitetuose, dalyvaujant socialiniams partneriams. Tačiau, kaip jūs suprantate, visuomenės įtraukimas į sprendimų prieimimą reikalauja nemažai laiko. Galiu pasakyti kaip pavyzdį, kad galimybės pervesti tam tikrą lėšų kiekį tarp paramos ramščių mes pradėjome svarstyti dar vasarą ministerijos atstovai vyko į susitikimus socialiniais partneriais, buvo atliktas mokslinis darbas, organizuojami klausimai ir pasitarimai. Galutinį sprendimą mes numatome priimti jau netrukus lapkričio 6 dieną. Taigi užtrukome daugiau nei keturis mėnesius, tačiau džiaugiuosi, kad sprendimas bus priimtas visiškai skaidriai. Be to, kuo labiau ūkininkai yra ir bus įtraukiami į sprendimų ir prieimimą, tuo geriau jie supros reformos pokyčius ir galės priimti atitinkamus sprendimus dėl savo ūkio perspektyvos ir vystimo. Planuojama taip pat dirbti ir apsisprendžiant dėl aktyvaus ūkininko apibrėžimo. Manau, kad turime labai konkrečiai nustatyti, kas yra aktyvus ūkininkas ir nubrėžti ryškę, skaidrę e, ribą tarp sėdinčio ant sofos ir dirbančių ūkiuose. Lietuvos žmonės yra yra sunku suprasti paramos skirimą už jokios veiklos nevykdymą, todėl mes norime turėti galimybę susijęti tiesioginių išmokų mokėjimą su pasėlių auginimu ar gyvulių laikymu. Sunkus apsisprendimai laukia ir dėl savanoriškų tiesioginių išmoko paramos schemų taikymo. Susietos paramos skirimo, smulkių ūkininkų schemos, paskirstimų išmokos taikymo bei išmokų už plotus, kuriuose esama gamtinių kliučių. Tai didelis atsakomybės situacijos analizės, įsiklausimo į visus suinteresuotas pusės reikalaujantis sprendimai. Tačiau to pačiu mes labai teigiamai vertiname valstybės narėms suteiktą galimybę šioje srityje pritaikyti bendrą žemės ūkio politiką prie nacionalinės situacijos ir poreikių. Šiandien man didelį nerimą kelia tai, kas, manau, nepelnytai liko už reformos ribų. Tai yra pieno sektorius. 2015 m. balandžio 1 d. pasibaigsinti pieno gamybos kvotų sistema gali sąlygoti pieno pasiūlos augimą ir su tuo susijusi žaliavinio pienų kainų kritimą. Taigi ir pajamų ūkininkams mažėjimą. Lietuvoje, aš kalbėsiu apie Lietuvą dabar šiuo atveju, visų pirma yra pieninkystės kraštas, turinti senas tradicijas, puikias galimybės. Lietuvoje yra 70 tūkstančių tokių ūkių laikančių karves. Mūsų pieno sektorius yra labai priklausomas nuo situacijos tartautinėse rinkose. Daugiau kaip 50 procentų Lietuvoje pagaminto pieno produktų yra eksportuojama. Apie 30 procentų išvežama į Rusiją, kurioje verslo sąlygos, kaip jums visiems puikiai yra žinomos, yra labai nenuspėjamos. Manau, kad turi būti ieškoma ir imamasi papildomų priemonė ES lygių, kad daug pieno ūkių, ypač smulkiųjų ūkių, neprarastų savo vienintelio pajamų šaltinio. Norėčiau pasakyti dar keli žodžius apie smulkius ūkius. Šių metų Liepos mėnesį Vilniuje vyko nacionalinių parlamento kaimo reikalų komiteto pirmininkų susitikimas kuriame dalyvavo ir prie renginio sėkmės labai prisidėjo ir jūsų komiteto vicepirmininkas, e, ponas e, kolega e, Sikerskis. Tai dar kartą savo vardu labai nuoširdžiai dėkoju ponui Sikerskiui. Viena iš pagrindinių temų buvo smulkiųjų ūkių situacija ir perspektyvos. Turiu pasakyti, kad ši tema sulaukė didelio dalyvių dėmesio. Smulkių ūkių palaikymas – tai ne tik žemės ūkio gamyba, tai tikroji kaimo plėtra ir jos gyvimingumas. Tai kaimo mokyklos ir ligoninės, tvarus gamtos išteklių naudojimas, kraštovaizdžio saugojimas ir nacionalinių tradicijų puoselėjimas. 2014 metus jungtinės tautos yra paskelbusios šeimos ūkių metais. Manau, kad vis didėjančios globalizacijos fone tai tink, E, tinkama proga atkreipti dėmesį į smulkiųjų ūkių situaciją Europoje, o kartu ir žemės ūkio daugiafunkciškumą. Yra toks populiarus posakis – galvokime globaliai, o veikime lokaliai. Man atrodo, kad Europos kaimų reikia veiksmingo lokalaus veikimo, siekiant išsaugoti kiekvieno krašto savitumą, siekiant sveikesnio maisto ir didesnės harmonijos su gamta. Sveikinu pono Sikierski visai neseniai parengusi pranešimo projektą dėl mažųjų ūkio ateities. Nuoširdžiai tikiuosi, kad ši, ši rezoliucija bus patvirtinta Europos parlamente. Pabaigai, kolegos. Kelios mintis pamastymui. Kaip žinome, nuo 1962 metų gyvuojanti bendra politika reformavosi jau daug kartų. Atsirado kaimo plėtros priemonės, Tokia praktika prigijo ir kaimo, sulaukė vis daugiau žemės ūkio skirtos paramos. Gal jau laikas keisti ir politikos pavadinimą, vadinti ją bendra žemės ūkio ir kaimo plėtros politika. Tai būtų puikia proga dar labiau koncentruotis į kaimiškųjų problemų sprendimą, nes kiti struktūriniai fondai, kaip jums visiems žinoma, labai ribotai remia kaimiškasias vietovės. Netgi rezervuotai žiūri į tokį remimą. Kolegos, ačiū Jums uždėmesi. Molto bene, grazie Presidente, grazie del... Dėkoju pirmininkė. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Na, norėčiau dabar kreiptis į kolegas ir paklausti, gal turite klausimų, ponas Zarnio, gal kiti kolegos. Kolegas Angiu. Pirmininkė, keista, kad aš pirmas esu kalbėtojas. Keli klausimai dėl to, ką, ką tik pasakėte. Aš ne visai esu tikras, ar pasakėte 70 tūkstančių ūkininkų ar 17 tūkstančių ūkininkų auginančių karves. Norėčiau, kad patikslintumėte. Taip pat galbūt galėtumėte mums papasakoti, yra, koks yra vidutinis ūkis Lietuvoje, jo dydis, nes turbūt ūkiai Lietuvoje skiriasi nuo Junknės karalystės ūkių dydžių. Jūs esate e, tarybos narys atsakingas už žemės ūkį ir norėčiau Jums pasakyti štai ką. Nemanau, kad Lietuvoje uh, taikote avių elektroninį individualų identifikavimą. Junknėje karalystėje mes tai darome. Dabar iškeliu šį klausimą dėl, dėl e, atitikties. Labai lengva e, netyčia pažeisti šį reglamentą. Gal jums, ar jums pavykstų įsivaizduoti, kaip 3000 avių banda uh, Kiekvienas gyvulys šioje bandoje turi turėti elektroninį, elektroninę žymą. Yra automatas, kur, kuriuo nuskaitomos tokios elektroninės žymos, o jo tikslumas yra tik 96 procentai. Tai kai inspektorius atvyksta į ūkį, e, jam netiek įdomu žvalgytis po tą ūkį, kiek žiūrėti dokumentus. Ir dažnai paaiškėja, kad tie, tos elektroninės žymos neatitinka. Ir tada taikomos didelės baudos. Norėčiau, kad kreiptumėte į tarybą ir paragintumėte mm, jos laikytis šiek tiek atlaidesnio požiūrio į tokius pažeidimus nes mums tai yra labai aktuali problema. Ačiū. Grazie Agniu, adesso l'onorevole Jar, poi vicepresidente Siekerieschi. Ačiū, toliau ponas Jar, o paskui ponas Siekerskis. Äh, Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tartą įžanginį žodį ir pirmiausia norėčiau pasakyti, jog man visada džiugu, kad žemės ūkio komitete šnekama apie tą žemės ūkio erdvę. Kai šnekama apie pirmą ir antrą ramstį, tai visuomet sakoma, kad reikia ir kaimo erdvę apriepti. Kai e, mes visuomet tvirtinome, kad antras ramstis visuomet turi būti modeliuojamas atsižvelgiant į kaimo erdvę. Aišku, e, tai, ką dabar pasakysiu, nieko bendro su žemės ūkio, ūkio neturi, bet kita vertus norėčiau pasakyti, kad be žemės ūkio e, žemdirbystė nieko e, neturi jokios ateities. Taigi ta erdvė yra labai svarbus aspektas. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad tokia perspektyva tikrai būtų gera. Mes galėtumėm geriau įvertinti žemės ūkį ir jį vystyti. Todėl antras ramstis ir turi būti toks, kokį siūlau daryti. Dėl jūsų išvardintų problemų jūs kalbėjote apie mm, tiesioginės išmokas, apie jūsų vienodinimą, apie tai, ką reikėtų laikyti aktyviais ūkininkais ir e, kaip paremti nedidelius ūkius. Aš norėčiau pareikšti tokį pageidavimą. Galbūt galėtumėm surenkti, sakykime, savaitės trukmės seminarą ir aptarti tuos įvairius klausimus. Pavyzdžiui, e, smulkūs ūkiai. Mes turime juos remti, kadangi jie sudaro visą pagrindą. Ir yra tokių regionų, kur žmonės vien tik tuo ir verčiasi ir tai yra vienintelės jų pajamos. Pavyzdžiui, Vokietijoje turime mažų e, ir vidutinių e, maž, įmonių sektorių ir jų pajamos ateina tik tais iš to šaltinio, iš tų šaltinių, kuriais jie verčiasi. Pavyzdžiui, jeigu, sakykime, dantistas. Dan, dantistas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 kitos kandencijos metu turėtumėm labai e, pagalvoti ir toliau vystyti šitų problemų sprendimą. Dėl e, tiesioginių išmokų suvienodinimo. Mes tikrai Žemės ūkio komitete pasisakome už tai ir esame visi iš jūsų šalininkai. E, mes tik per žingsnį nuo tarybos pasiūlymo patobulinimo, bet vis tik tais lieka dar nemažai darbo nuveikti, kadangi netgi toj pačioje valstybėje narėje gali būti didžiulių skirtumų, tai nekalbant jau apie įvairių valstybių narių su, e, tų sumų suvienodinimą. Bet reikėtų paskirti tam laiko, E, ir pagalvoti apie tikrą ir efektyvę reformą. Tačiau bet kokiu atveju esame jūsų šalininkai. Jūs sakėte, kad e, direktyva turi būti e, nukelta į žemės ūkio erdvę ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad tiesioginės išmokos turi būti mokomos skaidriai. Mes dabar visko paaiškinti negalime, kaip ten vyksta, dar sunkiau viską paaiškinti ūkininkams. Viskas vyksta taip, kaip vyksta, tačiau esu visiš, visiškas tikrai optimistas, kadangi kitos reformos turėtų vykti sklandžiai ir sklandžiau. E, rozumie głębokie przemiany, które zachodzą w rolnictwie waszym, wynikające Man atrodo, kad žemės ūkio srityje vyksta labai dideli pasikeitimai. E, dabar, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, kurios patyrė socializmą, tai keičiasi ne tik tais rinka, bet ir e, mąstymo būdas. Naujos situacijos iškyla ir jūsų šalis atsidūrė naujoje situacijoje. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs galvojate, ką jūs galvojate apie žemės ūkio modernizavimo procesą. Ar galima aiškiai atskirti tuos ūkius, kurie dirba rinkoje, kurie kažką gamina ir mažus ūkius, didesnėmis, ir mažus ūkius, yra, kurių yra labai daug. Ir kadangi jų daug, tai ir sudaro pagrindinį svorį. Kaip jūs, ką jūs galvojate apie maisto produktų saugumą, e, gamybą ir perdirbimą, sakykime? Ar jūs galvojate, kad tie ūkininkai, kurie dirba kurie dirba rinkoje, turi tiesioginį ryšį su perdirbėjais? Dėl pirmo ramščio, dėl sanglaudos politikos. Tas sanglaudos politika taip pat turėtų mm, skatinti veiklą žemės ūkio zonose. Zrus. Trečias klausimas. Mes Labai džiaugiamės, kad vystosi priekybiniai santykiai. Jūs kalbėjote apie tai, kad 30 procentų pieno produktų keliauja į Rusijos rinką. Ar jūs manote, kad tai yra teigiamas bendradarbiavimas, nes kai kurios patirtys rodo visai ką prie, kito priešingo? Pojo Liničiak. Ponas Vaitiakovski. E, Ačiū ponas pirmininkė. Aš labai dėkingas ponui Bucevičiui už pristatymą, buvo labai įdomu. Mes jau beveik baigiame darbą su BŽUP 2014-2020 metų laikotarpiui tikrai puikiai bendradarbiavome ir Lietuva gali pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Nes anksčiau Lietuva buvo viena iš labiausiai diskriminuojamų šalių, kalbant apie tiesioginės prie, e, išmokas e, kartu su Estija. Jos buvo pačios didžiausios aukos. Dabar jau situacija šiek tiek pasikeitė ir Baltijos valstybės savo situaciją pagerino. Tačiau vis tik tais lieka dar kai kurių tos diskriminacijos apraiškų. Mes džiaugiamės pasiektą pažangą BŽUP srityje, tačiau nereikia pamiršti ir praeities paveldo. Kai kurie dalykai šiuo metu netenkina. Žinoma, čia žiūrėsime, čia, čia, čia labai priklauso nuo požiūrio, ar, ar, ar žiūrėsi optimistiškai ar pesimistiškai, kaip pasakysi, stiklinė pusiau tuščia arba pusiau pilna. Mes buvome neseniai Lietuvoje ir iš arti galėjau pas, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų paliečia žemės, e, kaip iš tikrųjų paliečia ūkininkus tas diskriminacija. Pavyzdžiui, Lietuvoje Lietuvoje labai didelė žemės, e, žemės ūkio plotai labai dideli nepanaudojami. Pavyzdžiui, Danijoje e, taip nėra, nors valstybių dydis daugmaž panašus. Pavyzdžiui, Lietuvoje žemių, žemė, e, žemės ūkio paskirties žemės panaudojame 50 procentų mažiau negu, negu Danijoje. O klausimas mano būtų toks. Kokia dabartinė situacija? Ar galima uh, E, konstatuoti, kad įvyko šioks toks pagerėjimas, ar ir toliau ta žemės ūkio, tie žemės ūkio plotai nepanaudojami. Tai yra tikrai neigiamas reiškinys, matome jį visose e, naujose valstybėse narėse, tačiau ypatingai Lietuvoje. Oleniczek, e poi Megines chiude. Tak, dziękuję bardzo. Ponas Niczek. Chciałbym zapytać o... Aš norėčiau paklausti dėl BŽUP pabaigos darbų. Kaip žinote, iš antro ramščio 20 procentų galima pervesti į pirmą ramstį, tai yra susijęs su tiesioginėm išmokom, ar Lietuva pasirengusi tą padaryti, ar, ar ir liks tie pinigai antrame ramstyje, kad būtų galima palaikyti žemės ūkio vystimasi, kaip sakė ponas Sikirski. Grazie Leničiak. Ma... Pone Maginės. Uh, thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pranešimą. Keli komentarai ir klausimas. Didesnių tiesioginių išmokų poveikis Lietuvoje. Ar turite kokiu nors žinių, koks bus tas poveikis? ar jos pakels kainą, e, žemės kainą, kokia ūkininkų reakcija, kad ateityje jie gaus didesnės išmokas. Kitas komentaras susijęs dėl, su, su pieno sektoriumi. Jūs sakėte, kad kvotų panaikinimas galėtų sumažinti žalivinio pieno kainas. Pasraisiais metais pieno kainos ir taip krito nors ir buvo pieno kvotos. Taigi man nėra įtikinama jūsų e, pateikta galimybė, kad e, kainos kris. Man atrodo, reikia šiek tiek sofistikuočiau žvelgti į rinkos kainas ir kaip e, tai paveiks rinką. Kai dėl aktyvių ūkininkų apibrėžimo. O dabar BŽUP diskusijose naudojamas labai atviras apibrėžimas, kurį valstybės narės gali interpretuoti. Labai sudėtinga į teisinį tekstą mm, patalpinti apibrėžti, kaip mes visi suprantame e, aktyvų ūkininką. Taip pat e, mažo ūkininko apibrėžimas, kurį kaip jūs tai suprantate ir kaip kiti tai supranta, irgi skiriasi. Taigi labai sudėtinga e, suskirstyti į kategorijas ūkininkus, tačiau diskusijos turi vykti. Taigi aš džiaugiuosi, kad e, bus ateityje kreipiamas didesnis dėmesys į šeimų ūkius, bet JAV aš e, kalbėjausi su šeimos ūkininku, kurie turėjo uh, 20 tūkstančių galvijų ir e, laikė save šeimos ūkiu. Tai man atrodo, kad e, tai priklauso nuo visuomenės. Ir mums reikia iš tikrųjų gyvybingos kaimo bendruomenės ir būtina, kad ūkininkai būtų gyvybingi, kad palaikytų tą ben, kaimo bendruomenę. Ačiū. Grazie Marija, e adesso chiude Erik Andriu. Erik. Ačiū dabar Enrico Andrijo. Oui, merci, euh, président. Je voudrais... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Bucevičiui už pristatymą šalia e, suskirstimo į vairias sritis, taip pat reikėtų kelti klausimą dėl žemės ūkio ateities. E, E, dėl, dėl, dėl e, vietinės gamybos, ką, ką, vieni, e, ką darome. Tai tikrai tokia problema, kurios neišvengsime ateityje. Reikėtų kalbėti apie ateities reformas ir aš esu tarp tų žmonių, kurie tvirtina, kad reikėtų sustiprinti ramščių klausimus, e, bet tas va, teritoriškumo klausimas yra labai svarbus. Nesvarbu, kokioje šalyje būsi, Lietuvoje ar, kituje, ar kitoje šalyje, teritorijos labai vystosi. E, kaimas su miestu su, su panašėja kažkuria tai prasme ir mes tikrai neišvengsime tų diskusijų. Uh, vadinamas žemės ūkis, e, e, pramoninis ir šeimininis tikrai yra ne tas pats, o mes turėtumėm mm, dirbti ir pagalvoti, kaip tą atskirti. atskirti. Kai žemės ūkis e, reikalingas, reikalinga tai, ką darome, ką darome reformose, bet jų nepakanka. E, nes jeigu ir toliau taip dirbsime, tai tos teritorijos nebus gyvybingos. E, ir ateities, reikėtų pašnekėti apie ateities reformas. Politinė prasme reikėtų labai daug diskutuoti, kadangi keičiasi aplinka, keičiasi ūkininkai, e, Taip pat keičiasi e, ir gamyba, ir vartojimo įpročiai, todėl reikėtų kažkokią tai sistemą naują kurti e, ir ateityje reikėtų dirbti su, pirma, su pirmu ramščiu, e, sustiprinti viską visų 28 valstybių lygmenyje, atsižvelgiant į įvairias ekonomikos sudedamasias dalis E, taip pat reikėtų pasižiūrėti ir, ir į, į sveikatos rytį, ir, e, ir į švietimą, ir į visą kitą, e, į viską, kas sudaro mūsų kasdieninį gyvenimą. Bet kokiu atveju, ačiū Jums už pristatymą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Dabar vėl suteikiu žodį mūsų svečiui ir prašau atsakyti dabar į užduotus klausimus. Ačiū kolegom E, galimybę atsakyti jūsų klausimus. Jeigu nepilnai atsakysiu, tai iš karto noriu jūsų atsiprašyti, bet pradedant e, pirmas paklausėjas, atsiprašau, gal pavardžių nei, nei matau, galbūt ir ne, neminėsiu, bet pagal taip, ką užsirašinėjau, pasistengsiu jums trumpai atsakyti. Taip pas mus e, Lietuvoje yra auginančių arba turinčių karvių 70 tūkstančių turėtojų. Ir vidutinis ūkis yra 16 hektarų. Taip, kad mes ir galime matyti arba ta struktūra kokia yra ir e, smulkus ūkiai ir e, tokia yra statistika mūsų. Sekantis buvo klausimas, ar, arba kiek, kiek yra reikalinga, arba kaip mes turėtume matyti ūkį ir kokios tos diskusijos, ar tai savaitę mes turėtumėm. Aš manau, šiandieną komitetas grįšiu prie sekančių klausimų, svarstydamos e, paramą tarp ramščių, mes savo skiriame laiko 3-4 mėnesius. Ir šiandien dienai mes galime tuom džiaugtis, galbūt, kada maksimaliai su savo socialiniais partneriais, tie, kurie tiesiogiai priklauso e, mūsų vidaus produktas nuo jų, tai mes stengiamės jums diskutuoti, kaip nauja politika arba kaip naujas e, bendražėmės ūkio reforma turi atrodyti stambus mažas šeimos ūkis, manau, savaitės mums kolegos nepakaks. Ir aš dar kartą turėdamas galimybę kreipiuosi į jūs, tiek į savo komitetą, tiek į agri komitetą. Manau, kad mes tas savokas arba tos nuostatas iš tikrųjų tikrųjų dar grininsime, kas tai yra šeimos, kas tai yra mažas ūkis, kas tai yra konkurencingas ūkis ir kaip paramą mes galime jiems skirti. Ponas Ekirskis klausė taip pat apie, e, kaip, kaip mes įsivaizduojame tą mažą ūkį e, arba ir sietą gamybą. Taip šiandienai Lietuvos kaimo reikalų komitetas tam labai didelį dėmesį skyrė. Ir mes šiandieną svarstydami apie tarp ramščių, e, kokį mes kaimą turėtume matyti, kokią mažą, mažą ūkininką arba mažą šeimos ūkį, ir gamybą, tai mes didelį akcentą toje vietoje matyti ir matome. Ir skatinsime maksimaliai kiek galima į gamybą, būtent į kaimiškasias vietovės, kad jie būtų šeimos maži gamybiniai ūkiai su maža perdirbimo pras, e, į įmonėlę. Tai tuo mes matyti kaimą, e, į savitumą ir visas tradicijas taip pat galėsime išlikti, nes šiuo momentu Lietuvoje yra iš tikrųjų didelė problema ir mes ją matome ir kaip kaimiškasias vietovės išsaugoti apsaugoti, matyti tik tai e, reikėtų to būdu. Taip pat e, dėl Rusijos. Aš manau, kad Rusija iš tikrųjų yra e, Lietuvos, ką, ką ir statistika mūsų rodo, 30 procentų pieno sektoriaus būtent eksportuojama yra. Tai partneris mūsų yra labai mums svarbus. Mes turime atsižvelgti, kaip, kaip jeigu yra mūsų pažeidimų, kokios mums buvo pateikę. Šiandienai komisija buvo atvažiavusi, įvertino, bet manau, kad Lietuva Lietuva ir mūsų gamintojai ras galimybę, ras susitarimus ir jeigu buvo pašalins savo, e, kaip pasakyti, trūkumus ir jie toliau sėkmingai tęs eksportą taip pat į Rusiją. E, Buvo klausimas, kada mes priimsime sprendimą dėl e, ramšių. E, taip mes žinome galimybę ir žinome matyti ir Lenkų, e, kiek Lenkai perskirsto tarp ramšių. Mes šiandien dienai, kaip ir minėjau, lapkričio 6 dieną kaimo reikalų komitetas jau neužilgo susirinks šį trečiadienį ir primsime iš tikrųjų bendrą sprendimą. Šiandieną nenoriu sakyti, mano nuomonė yra galbūt viena, o viso komiteto bus nuomonė išgrininta, apibendrinta ir primsime, manau, patį teisingiausią sprendimą. E, Buvo, buvo, buvo klausimas, ar kaip aš, kaip aš, kodėl mes taip skaičiuojame apie pieno sektoriaus, jeigu bus kvotos panaikintos. Taip šiandienai mes tą manome, mes taip skaičiuojame, kad panaikinus mes mažieji arba kaip Lietuvos pieno perdirbimo įmonė, tie, kurie gamina pieną, taip gali nukentėti. Bet, aišku, čia yra mūsų prielaidos, stengsimės galbūt išvengti, kaip pasakyti, arba padėti savo maksimaliai ūkiams, kad to nebūtų, bet kaip mums seksis, mes tik tai galėsime iš tikrųjų e, pasakyti jau po 15 metų E, balandžio pirmos dienos. Tiesioginės išmokos, kaip paveiks ūkius mūsų, be jokios abejonės mes taip pat galime dviprasmiškai arba daug diskutuoti apie tai, kaip veikia tiesioginės išmokos į, į pagrindinį sektorių. Bet mūsų ūkininkai kelia labai paprastą arba kada mes esame ES bendryjų šeimoje ir tai, ką, ką ir minėjau savo kalboj, tas 196 eurai ir vėlgi tik tai 19 metai, pasakykite man, kai kaip e, jie galbūt neskaičiuoja, kaip tiesiogiai paveiks jų ūkius, bet jie sako, ar mes iš tikrųjų e, toj vienoj bendryje ir mes e, norėtume matyti kaip pilnavertiškai šeimos būdami nariai. Tai, manau, e, yra tokie mano galbūt trumpi atsakymai, o ką ir kalbėjau apie išgrininimą šeimos mažus ūkius, mes turime ir dar kartą į Agri komitetą jūs kreipiuosi, kad tos savokos, jeigu bus ir aktyvius ūkininkavimas, mums kaip Lietuvai iš tikrųjų labai yra reikalingas. Ir dar vienas klausimas buvo, e, kiek, kiek Lietuva šiandienai yra, e, taip mes turėjome nederlingose žemėse problematiką, niekas nenorėjo užsimti žemės žemdirbystę, bet šiandien dienai Lietuvoje iš ties labai gerėja e, ši situacija ir manau, kad e, to žemės arba kaip pavyzdys prieš gerą pusmetį derlingos žemės kainavo 30 e, procentų pakilo žemės vertės kaina. Aš manau, kad tai ženklas yra dar kartą, kad žemės ūkis arba žemė yra dirbama ir jinai bus matyti iki kokių aš tikiuosi iki 15 metų maksimaliai išnaudota. Tad kolegos, mėly, ačiū dar kartą kartą visiems komiteto nariams, komiteto pirmininkai, dėkuoju už jūsų taiklius, galbūt e, komentarus ir įdomius pasisakymus. Baigdamas savo pasisakymą, aš tikrųjų dėkuoju už šiltą prieimimą, linkiu sklandaus jums visiems darbo, jūsų nacionalinių partnerių bendradarbiavimo, o tiems, kurie dalyvaus e, Europos parlamento rinkimuose agri komiteto visiems nariams linkiu visokiojopos sėkmės. Tad ačiū kolegos dar kartą. Bene, grazie ancora al nostro mh, mm, ospite. Labai ačiū mūsų svečiui. Ačiū ponui Būcevičiui. Brangus kolegos, dabar siūlau pereiti prie šešto darbo tvarkės klausimo. Norėčiau sulaikyti jūsų dėmesį E, keletui minučių, tačiau mažytę pertraukę. Bene. Allora colleghi, punto 6, follow up. E, kągi, gerai. Tuomet Šeštas klausimas. Tolesni veiksmai dėl teisėkuros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomosios komisijos naudojimos įgyvenimo įgaliojimais kontrolės. Truputėlį dėmesio, truputį paaiškinsiu, apie kągi čia viskas, apie kągi čia kalba. Tai yra delegacijų patirtis suvienodinant teisinės, teisės aktus, dėl komitologijos ir dėl e, kai kurių dokumentų, kurie buvo e, virto deleguotais ir vykdomaisiais aktais. Šitie klausimai strigo taryboje po to, kai vyko praeitų metų sunkus trilogai. Ir kaip prisimenate, dabar tiek mums, tiek tarybai yra priimtina situacija, nors kita vertus labai daugeliu atveju mes turėjome pabrėžti, kad šitas susitarimas neturi jokio precedento. O čia siūlomoje nuomonėje siūlome, ypatingai tarybai siūlome, pagreitinti suvienodinimo suvienodinimo klausimų sprendimą. Nuo nuomonėje Teisės reikalų komitetui primenu, kad diskusijos iš tiesų dėl automatinio suvienodinimo e, procedūrų ir dėl vykdomųjų aktų buvo labai intensyvios. Ir būtent ši nuostata komisijai ir tarybai leido uh, išlaikyti esamą padėtį. Bet parlamento įgaliojimai sumažėjo, o kaip mes žinome, parlamento gale šioje srityje gina Lisabonos sutartis. Tai štai kokia nuomonė. Deja, visi, kurie dirbo su tą nuomonė, visi tą žino, kad mes, kad mes turėjome viską uh, pagreitinti, pagreitinti tą darbo tvarkę. Dėl to ir esu pranešėjas, nes jūri komitete 26 lapkričio tik tais vyks svarstymas. Taigi vėliausiai iki 25 lapkričio turime pateikti nuomonę ir būtent dėl tos priežasties mes e, turime labai intensyviai padirbėti su pakeitimais, nes labai nėra, nėra laiko. Sekretoriatas turi pasižiūrėti, ar negalima rasti kokio nors kitokio sprendimo. Būtų labai gerai, jeigu pakeitimus pateiktumėte iki rytojaus, tai tada galėtumėme balsuoti ir e, Teisės reikalų komitetas, kuris rinksis 26 dieną, galės atsižvelgti į mūsų nuomonę. Dabar norėčiau suteikti žodį visiems pageidaujantiems. Na, nebent neturite jokių komentarų. Jeigu Taip ir yra, tuomet visiems labai ačiū. Mm, tikiuosi, kad tylėjimas reiškia sutikimą, jūs visi pritarėte šiai nuomoniai ir tikiuosi, kad į tą nuomonę galės atsižvelgti Teisės reikalų komitetas. Taigi, taip ir veiksim, taip ir dirbsim, o dabar pereikime prie septinto darbo tvarkės klausimų. Kontrolė ir veikla, kurią siekiame užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės aukalų sveikatos, čia nu, nutraukė savo pasisakymą pirmininkas ir sako, kad mes dabar turėsime pereiti prie ponios Rodust E, pranešimą, kuris yra aštuntas darbo tvarkės klausimas, tik tada svarstysime septintą. E, taip iš tiesų, būtent taip mes tarėmės pradžioje posėdėje. Taigi dabar aptarinėsime aštuntą darbo tvarkės klausimą - maisto krizė, sukčiavimas maisto grandinėje ir jų kontrolė. Autorė Ulrike Rodust. E, tai yra pranešimas savo iniciatyvą apie tai, kaip kontroliuoti maisto grandinę, atsakingas yra aplinkos saugos komitetas. Pranešimas savo iniciatyva buvo pasirašytas dėl to, kad buvo kilęs arklienos skandalas ir net ne vienoje valstybėje narėje. Ir šiuo tekstu mes norime, kad būtų užtikrintas geresnis maisto produktų atsekamumas, kad būtų geriau e, susekama sukčiavimo atvejai ir užtikrinamas sklandesnis maisto grandinės darbas. Um. Ačiū pirmininkė. Pastaruoju metu matėme ne vieną maisto skandalą, tai sukrėtė Europos Sąjungą. Tai skandalai, kurie nepriklauso nuo piliečio, jie blog... dar sunkesni dėl, dėl to, kad klastojami mūsų maisto produktai, reikia imtis žingsnių ir kovoti su to. Aišku, pirmasis skandalas buvo arklienos skandalas, arkliena buvo pardavinėjama kaip jautiena, reikia imtis žingsnių, kad būtų galima užtikrinti mėsos atsiekomumą, kad būtų galima nustatyti, kas gamintojas. Aš pati e, teiksiu e, pakeitimus dėl savo nuomonės, joje bus raginama numatyti privalomą kilmės ženklinimą. Tai būtina. Taip pat turime užtikrinti, kad turėtumėm teisinę apibriešti sukčiavimo maisto tiekimo grandinėje. Reikia stebėti, kaip teisės aktai gyvenami valstybėse narėse. Turime užtikrinti, kad priimami būtų teisės aktai, kad būtų užkirstas kelias sunkčiavimo maisto tikimo grandinėje. Ir čia galima daug ką patobulinti. Reikia, jog e, būtų sukurta Europos maisto e, produktų agentūra, kurie galėtų veikti tokiu pat lygiu kaip Europolas. Reikia skaidrumo, tai jau sakėme anksčiau ir kaip tik tai todėl Aš e, raginčiau kad maisto produktų bandymus atliekančios laboratorijos viešai skelbtų bandymų rezultatus. Reikia numatyti apsaugą darbuotojams, įmonėms, su kurios atskleidžia informaciją apie sukčiavimą maisto tiekimo grandinėje. Um, Yra ir kitų dalykų, kuriuos norėjau traukti nuomonę, bet e, to negalėjau padaryti. Norėčiau paraginti kolegas teikti pakeitimus dėl nuomonės, jeigu, e, jeigu turite tokių pasiūlyti, laiko liko nedaug. Galtinis e, terminas yra trečiadienis, vidudienis, balsuojama bus lapkričio 25-26 komitete. Įdomu išgirsti jūsų pastabas Ir e, žinoma, visi žinote, kad daug kas žvelgia į mus, laukia mūsų sprendimo, kadangi maisto e, skandalai yra baisus dalykas ir paprastai nuo maisto skandalo pasiekmių e, nukenčia ne tie, kas jo sukėlė. Tad dėkui, lauksiu jūsų pastabų. Grazie. Grazie Ulrik, eh, adesso apriamo. matau, kad kolegos paprašė žodžių. Pirmiausia žodis poniai Ajuso. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Mums reikia kalbėti apie dviejų tipų sukčiavimą. E, dėl paties sukčiavimo, kaip kad arklienos atveju. Ir dėl kito sukčiavimo tipo, tai yra maisto nusikaltimų, kurie kelia pavojų visuomenės sveikatai. Abiejais atvejais manau, kad ES teisės aktai yra adekvatus ir mums nereikia naujos e, institucijos, tiesiog mums reikia tinkamai įgyvendinti teisės aktus, užtikrinti tinkamas patikras ir nuobaudas, kurios atgrasytų mm, e, asmenis nuo sukčiavimo mums reikia tiesiog tinkamai gyvendinti dabartinius teisės aktus. Pirmininkas dėkoja kalbėtojai. Toliau kalbės Martin Hoisling. Ačiū už pranešimą, Ulbrika. Arklienos skandalas įvyko prieš maždaug metus. Ir mes visi e, norime sužinoti, kokios bus pasiekmes komisijos rezul pristatyti rezultatai mus šiek tiek nustebino. Mums buvo žadėtas didesnis skaidrumas, geresnis ženklinimas, ne tik nurodantis, kur gyvulys gimė, bet visą maisto grandinę. O dabar atrodo, kad visa tai nebus įgyvendinta, kadangi trūksta finansinių išteklių. Tačiau galbūt tikroji priežastis nėra pinigų trūkumas, o tai, kad mm, kai kas nenori tokio skaidrumo maisto grandinėje. Man atrodo, mums reikia į visą maisto grandinę inkorporuoti patikimumo aspektą, patikimumo iš mūsų ir tikisi vartotojai. Pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas, o jeigu pasitikėjimas Europos e, gamintojais prarandamas, tai iš tikrųjų nuostolis yra didžiulis. Europos maisto agentūros pasiūlymas – man atrodo, reikėtų būti apsvarstytas atidžiau. Galbūt nereikėtų dabartiniais laikais e, raginti kurti naujas institucijas, bet geriau pasirūpinti e, tarp valstybinės kontrolės sustiprinimu. Man atrodo, kad reikėtų didesnį dėmesį skreipti būtent į šią sritį, kadangi būtent tai paaiškėjo per Arklienos skandalą. Paaiškėjo, kad ES valstybėse narise kontrolės lygis labai skiriasi. Taip pat pritariu dėl to, kad reikia pasiūsti aišku signalą komisijai. Tai yra būtina. Būtina pasimokyti iš arklienos skandalo. Negalime leisti, kad tokia situacija pasikartotų. Buvo parengtas planas, kurio atsisakė, dabar e, įgyveninti atsisakyta. Mes turime skatinti pasitikėjimą šią sistemą ir tai reikia aiškiai pasakyti komisijai. Ačiū Martinui. Toliau kalbės ponas Sikerskis. jak się skończyły te wszystkie afery. Pagrindinė problema yra ta, kad niekas e, kaip ir nebuvo nubaustas, kokios buvo padarytos išvados, niekas nieko nežino. E, žmonės nori sužinoti, kas įvyko, kas buvo padaryta. Antra, už kiekvieną įstatymą pažeidimą, už kiekvieną nusikaltimą turi būti baudžiama, turi būti nuosprendis. Tai yra savaime suprantama. Tačiau dabartinės tarnybos tikrai nusipelno, e, kurios atsakingos už e, maisto grandinę, e, nusipelno pastabų. Viena kolegė sakė, kad reikia naują tarnybą kurti, tačiau aš manau, kad mes ir taip visokių įstaigų skaičių viršijome. Reikia išnaudoti tas kompetencijas, kurios yra, tas įstaigas, kurios yra. Mes buvome nuvykę į Riojos regioną Ispanijoje ir mums labai gilų įspūdį paliko tai, e, kokybės E, klausimas. Tai kaip, koks didelis dėmesys skiriamas kokybei. Juk kokybė tai yra geriausias Europos ženklas. Reikia už tą kokybę kovoti ir reikia, jeigu tokios patirties yra, ją remtis. Tikrai niekas geriau negiria mūsų darbo kaip kokybė. Manau, kad e, to tikrai, būtų, e, to tikrai užtektų. Brita Reimers, poi Alberdes. Brito, paskui Elvelis. Esame. E, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ulrike. Tikrai labai sunku suderinti tai, ką turi pasakyti, tai, ką nori pasakyti Bet kita vertus, kalbant apie naują agentūrą, tai aš tikrai nežiūrėčiau teigiamai, mums tikrai tai neduotų papildomo saugumo. Bet jeigu yra kažkokiu abejonių, tuomet reikia numatyti galimybę agentūroms atlikti geresnę kontrolę, intensyvesnę kontrolę, informuotų žmonės, nes kuo daugiau kontrolės, tuo daugiau šansų, kad pažeidėjai bus sugauti ir nubausti. Jeigu kalti žinos, kad galima tokia kontrolė, reguliaresnė kontrolė, tai gal jie mažiau ir pažeidinės. Juk ten, kur mes taikome daugiau kontrolės, juk yra ir mažesnis nusikalstamumas, mažiau plėšimų. Kuo daugiau policija kontro, e, patruliuoja gatvėse, tuo mažiau nusikaltimų. Tai manau, kad jeigu daugiau kontrolės numatysime šioje srityje, e, kur reikia laikytis Europos standartų, tai sutaupysime ir pinigų ir pasieksime, kad tų pažeidimų būtų mažiau. Dėl penkto klausimo. Dėl laboratorijų ir, ir laboratorijų personalo. Laboratorijų personalas turi nedelsiant pranešti kontrolės institucijoms kiekvieną atvejį, jeigu e, yra kažkokiu tai įtarimu. Tačiau man čia kyla labai didelių abejonių, nes yra daug imčių, kas turės laiko ir galimybių patikrinti tas imtis. E, bus prašoktas toks dalykas kaip savikontrolė, nes savikontrolė irgi yra, e, yra egzistuojantis reikalingas dalykas ir jeigu jau yra savikontrolė, tai tada ir tokiu atveju reikia pranešti e, kažkokius tai pažeidimų atvejus. Kontrolė iš vienos pusės yra gerai, tačiau esame liberalūs ir galbūt per daug tos kontrolės irgi prie nieko gero neprivestų. Wird es machen. Er wird nur dann nicht betrügen, wenn er. Be to manau, kad žmonės, kurie nori nusikalsti, tai jie taip ir padarys. jiems bus sunkiau jei, nusikalsti, jeigu bus daugiau kontrolės ir jeigu kontrolės institucijos efektyviau bendradarbiaus. Tačiau bet kokiu atveju, jeigu kažkas nori padaryti pažeidimą, visokius, visokias prievalės draudimus ir nustatymus apeis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Ulrike für diesen. Ačiū, Britai, Alberto žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū Ulrike už pranešimą. Norėčiau pritarti tam, ką jau minėjo keli kolegos. Lyrika, nemanau, reikia naujos agentūros, agentūroje, agentūrų Europos Sąjungoje turime pakankamai, reikia geresnio koordinavimo. Uh, Vyko tiek daug skandalų jau ir Vokietijoje e, buvo ir mirusių, pirštais buvo rodoma ir Ispanija, ir kitas šalis, žalos padaryta visur, o rezultatų neturime. Ką aš paraginčiau daryti? tokiais atvejais, nusikalstamais atvejais žemės ūkė reikia keisti kultūrą valstybėse narėse, reikia griežtesnių bausmų, bausmų už tokius nusikaltimus, tai galėtų būti netgi laisvės atėmimas ir tai reikštų rimtas pasiekmes tiem, kas vykdo sukčiavimą maisto tiekimo grandinėje. Taip pat turime vykdyti prevenciją tokių nusikaltimų. Vokietijoje numatytos griežtos bausmės, jeigu, pavyzdžiui, apiplėši banką. Tačiau, jeigu užsėmė sukšiamio maisto tiekimo grandinėje, tai jokių sankcijų nėra. Valstybės narės turi tai nagrinėti ir tai būtų kelias maisto um, skandalams užkirsti. Ir dar viena pastaba. Gal prieš kuriant agentūrą amerikiečių, čia šiek tiek jau ką reikėtų paklausyti, gal jie žino, kur kils kitas skandalas. Vanas Agniu, pirmininkė, kalbame apie arklienos skandalą ir tiesą sakant, to neturėjo įvykti, nes yra HECA sistema ES teisės aktais numatyti. Ir e, Junktinėje karalystėje te, Teska prekybos tinklas pasitikėjo HECA sistema ir ta sistema nuvylė šitą tinklą, nes tinklas prekiavo arklieną, kuri buvo paženklinta kaip jautina. Pranešėja e, kalba apie šitos dalykus. Ir e, tiesą sakant, buvo ir teigiamas e, aspektas, nes dabar Tesko iš tikrųjų perka jautieną iš, iš, Airtė, e, iš Airijos jungtinės karalystės, bet, tarkim, be, be jautienos, nes tai tik šiandienos vietos kažkur tai tiekiama ir ne, bet tai yra tik tai jautiena, bet, tarkim, jeigu yra. Uh, lakštiniai, kur panaudojama įvairi mėsa, jų mišinė, kaip tada yra. Nes nenuspėsime, nenumatysime kiekvieną atveju, kai kalba eina apie salmonelę, tai yra labai gera um, bandymo sistema, atliekami tyrimai paukščių pulkų. Na, bet e, Nesakyčiau, kad reikėtų naujos agentūros, jau turime pakankamą agentūrą, bet jeigu jau kursime tą agentūrą, tai neturėtų pakengti geriems teisės aktams, kurie yra primami valstybėse narėse. Dėkui. Ačiū, pana Ekniu, toliau Mirėd Maginės. Ačiū, pirmininkė. Sveikinimai pranešė, galiu pritarti tam, ką sakė dauguma kolegų, įskaitant tai, ką sakė kolega Albertas Desas. Taip, dėl pasiūlymo steigti naują agentūrą, nemanau, kad e, tai e, pasitarnautų siekiamam tikslui. Na, aš suprantu, kuo remitas tai e, siūloma. Kokia problema yra su sukčiavimu maisto tikimo grandinė, kaip arklienos atveju po skandalo visiška tyla, ne, nebuvo jokių areštų, nebuvo bausmių, nebuvo sankcijų, nebuvo kalinimo. Uh, Jei valstybės narės turi teisės aktus, kurie neįgyvendami neveikia, tai valstybės narės pačios turi, tes, turi spręsti šitą problemą. Reikia stebėti, kur keliauja pinigai, nes iš sukčiavimo pelnomas yra. Aišku, tai labai rimti dalykai, kalba eina apie piliečius, jų sveikatą valstybės narės turėtų į tai gilintis, galbūt reikėtų nusiųsti e, raštą į valstybių narių parlamentų žemės reikalų komitetus e, kad jie pasigilintų į teisės aktus. Na, nemanau, kad e, tai būtų atsakymas, nes aišku, jeigu nori sukčiauti, tai klastosi etiketes ir darysi tai išmintingiau. Uh, Ir, ir pavyzdžiui, Airijos maisto saugos institucija atliko DNR tyrimus ir, ir nustatė, e, iš kur tie arkliai buvo. Įdomu buvo išklausyti Stuarto pasisakymą buvo pasakyta, kad tas, ko nuvylė heka sistema, aišku, mažmenininkai perkantis produktus turėtų kelti tokį klausimą, kiek jie moka už produktą ir kaip apskritai tai yra įmanoma, jeigu tai yra šimtaprocentinė jautena, kaip ji gali tiek kainuoti. Ta, sutinku, kad stambios įmonės dirbančios maisto produktų e, sektoriui, e, ne, nebūtinai gali tai e, visiškai suprasti. Mm, tačiau reikia vis dėlto teismo procesų. Jeigu, jeigu jų nebus, tai sukčiautojų ir skandalų bus tik tai daugiau. Ačiū, Mireit. Dabar žodis mūsų vicepirmininkai, ponai Polsen. Mm -hmm. Ačiū, norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjai. Manau, kad nereikia per daug sakyti, tačiau turėtume pasakyti, kad nereikia ne, ne, pasakyti ne tai, kad reikia naujų agentūrų ar teisės aktų, tiesiog reikia pabrėžti, kad dabar egzistuojančią sistemą tiesiog reikia įgyvendinti. Mums nereikia daugiau ženklinimo, nereikia žinoti už tai, kas buvo atsakingas už jų skirtimą, kur jie užaugo, kur gimė ir taip toliau. Na, visa tai yra gerai, bet šis ženklinimas neturi prasmės, jeigu mes nesugebėme viso to iš tikrųjų patikrinti ir stebėti, jeigu neturime tinkamus patikrinimų sistemos. Tuomet sukčiautojams gyvenimas tik palengvėja. Kas nori pasipelnyti per tokius nusikaltimus, žino, kad egzistuojančios procedūros gali būti apeinamos. Taigi, mano galva, reikėtų ES lygmenių priimtus sprendimus panaudoti taip, kad jie iš tikrųjų galėtų užtikrinti, jog mes neatsidurtumėme tokioje situacijoje, kai sistemos tiesiog nėra veiksmingos. Mes dabar turime sistemą, kuri leidžia patikrinti, ar tai, kas parduodama kaip jautina, iš tikrųjų yra jautina. Jei yra sukuriama kokia nors sistema, ji turi būti veiksminga. Mes čia kalbame apie labai svarbius dalykus – Apie tai galvosime ir diskutuodami, reglament, aptardami reglamentus dėl patikrinimų. Ačiū. Toliau Erik Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Julikė Rodust už pranešimą. Tai yra labai jautri ir aktuali tema. E, kalbant apie arklieno skandalą, tai iš tiesų jau vien tai gali sugriauti visą žemės ūkio sistemą, jeigu tokie dalykai nebus greitai ir efektyviai pas, pastebėti. Prieš metus buvo tas skandalas ir šiandieną tikrai labai skubu uh, pasižiūrėti į tai, kas iš tiesų įvyko ir greitai veikti. Aš daugeliu kolegų teiginių pritariu. Manau, kad kontrolė yra pagrindinis dalykas ir norėčiau merdes pritarti, kad sankcijos turi būti numatomos e, didesnės, jeigu nustatomi kažkokie sukčiavimo atvejai. O kalbant apie kontrolę, tai manau, kad agentūros turbūt nelabai reikėtų. Daugiau ne negu taip. Reikėtų geriau koordinuoti jau egzistuojančių agentūrų darbą. Ir reikėtų kažkaip sustiguoti kontrolę taip, kad atliekama kontrolė būtų efektyvesnė. Iki šiol praeitie nebuvo pakankamai gerai identifikuojama, jeigu e, buvo arklienos ar nebuvo produktuose. E, ir paskutinis skandalas atsirado dėl perdirbtų produktų, nes nu, net, tai, tai nebuvo e, konkrečiai arklieną, o buvo visokios mėsos po truputį. Taigi čia jau matome, kad konkrečiai šioje srityje yra teisinė tuštuma ir reikėtų padaryti taip, kad būtų privalomas žymėjimas, kada žymima kilmė mėsos, iš kur ateina kiekvieno ingrediento kilmė. Juk ir kalbant apie lazaniją, Tai yra sudėtinis patiekalas. Reikia nurodyti kiekvieną jo, komponent, kiekvieną jo komponentą. Čia reikia teisinio požiūrio, teisinio prieimimo, nustatyti, kad būtų kiekvie, nurodomas kiekvienas ingredientas, tokiu būdu išvengsime tokius skandalų, su kuriais čia susidūrėme. O sankcijos būtinai turi būti griežtinamos, tačiau e, turi būti tos sankcijos irgi e, nustatomos tik tais stiprinant tą teisinę bazę. Ir tą reikia padaryti labai greitai. Ta reikia greitai daryti ir parlamente, ir komisijoje. Kaip galima viską greičiau. Ypatingai kalbant apie kiekvieno sudėdamosios, kiekvienos sudėdamosios produkto dalies žymėjimą. Ačiū. Girlink. Um, Ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ulrihei už pranešimą. Visiškai sutinku, kad turime kalbėti visų pirma apie vartotojų pasitikėjimą ir kaip jį atkurti. Jo neatkursime e, įvesdami daugiau taisyklių, kurias žmonės ir toliau galės laužyti. Reikia užtikrinti, kad taisyklės turi, kad būtų įgyvendinamos, kad jų būtų laikomasi. Nes atrodo dabar, kad pagrindinė problema yra tai, kad daug taisyklių buvo ignoruojama arba kai kurios maisto grandinės dalys tiesiog neprisėmė savo atsakomybės nes ne tik gamintojai sudaro maisto grandinę arba ne tik atsakingos institucijos. Taigi svarbu išnagrinėti, kaip mažmenininkai ir didmenininkai galėtų įtrau, būti įtraukti į šią grandinę ir kaip jiems priskirti atitinkamą atsakomybę žymėjimas, kilmės šalies žymėjimas ir kitoks žymėjimas nebus veiksmingas, nes žmonės ir toliau meluos kaip kad arklieno skandalo metu ir nes, nebijos jokių nuobaudų, nes adekvačių nuobaudų nėra. Jungtinėje karalystėje buvo sulaikyti keli žmonės, tačiau dar nebuvo patraukti baudžiamojo atsakomybei, ben Tačiau jie bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kadangi manome, jog tai būtina atkuriant pasitikėjimą. Žmonės turi žinoti, kad už tokį sukčiavimą yra numatytos nuobaudos. E, maisto agentūros steigti turbūt nevertėtų. Nemanau, kad tai padėtų gerinti situaciją. Kaip tik ją dar apsunkintų, nes atsirastų dar viena agentūra ir tada būtų dar daugiau veikėjų kaltinančių vieni kitus už savo atsakomybės nesilaikymą. Reikia aiškiai pasakyti, kad tai, kas įvyko, buvo sukčiavimas, nusikalstama veikla ir reikia užtikrinti, kad uh, tai e, už tai sulauktų atitinkami asmenys tinkamų nuobaudų. Taip pat norėčiau pas, padėkoti, kad e, pranešime buvo padaryta nuoroda į e, laboratorijas. Aš nesu tikra, ar man labai patinka privalomas ataskaitų teikimas, bet manau, kad reikėtų suvienodinti visos ES laboratorijų veiklą. Uh, turėtų būti numatyti minimalūs standartai, kompetencijos standartai, e, kad laboratorijos galėtų būti sertifikuojamos. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Skota. Molto veloce, era per dire che abbiamo già. Labai trumpai. jau yra numatyta tam tikri kontrolės elementai, kurie dirba vartotojo labai, tačiau reikėtų užtikrinti geresnį pasirinkimą ir kai atsiranda e, tokių situacijų, kaip kad arklienos atveju, nereikėtų e, <clears throat> E, nereikėtų visko užgneušti, nes laikas eina, informacija nyksta, reikėtų vis, tą ritmą tyrimo pagreitinti. Vielen Dank, Ulrike, für deinen Bericht. Also erstens. Ačiū, Ulrike, už pranešimą. Aš irgi noriu, kad būtų geresnis atsekamumas ir reikia kai kurias priemonės išlaikyti. Mūsų pasiūlytos priemonės, kurios buvo taikomos arklienos, arklienai, buvo galima to išvengti, tačiau yra e, toks reiškinys kaip nusikalstamumas ir su juo reikia kovoti. Aš manau, kad papildomas institucijos kurti nereikėtų, reikėtų griežtinti kontrolę, dažninti kontrolę. Ir čia šiuo atveju jau yra baudžiamosios teisės sritis, nes ko gero konkrečiu atveju kalba net apie nuodėjimą. Es ist besser bei Jeigu kažkas vyksta, tai geriau būtų turėti notifikavimo sistemą. E, reikia didesnio skaidrumo, įmonėms skaidrumas reikalingas tiek kalbant apie tiekėjus, tiek perdirbėjus ir apie visą grandinę. Štai kad ir sojos atveju matėme ir įsitikinome, kad reikia bendradarbiauti tarp nacionalinių institucijų. Reikalingas atsiekamumas, reikalingos kontrolės reikalinga kontrolė ir reikalinga numatyti griežtesnės sankcijas. Pirmininkas, labai ačiū visiems. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai ponas Pulierlė. O tada pasisakys ponė August, ji tars pabaigos žodį. Komisija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, porą žodžių apie siūlomą agentūrą. Komisija dirbo ne tam, kad būtų sukurta ta institucija, o tam, kad būtų geriau koordinuojamas darbas e, tarp įvairių institucijų, tarp policijos, muitinės ir kontrolės institucijų ir panašiai. Valstybėse narėse mes norėjome pagerinti egzistuojančius teisės aktus, kad jie veiktų geriau, e, bet nebūtinai norėjome kurti naują agentūrą. E, kai kilo pasiutlygė, karvių pasiutlygės skandalas, komisalas Borgės e, ir jūs buvote visi to liudininkai, e, nes krizė prasidėjo 2013 metais, kai airiai surado hamburgeryje arklienus. E, ir viskas išplito iki Junktinės karalystės. Euh, e, mes dirbome su įvairiais elementais. Pirmiausia, sukūrėme informatikos tinklą, pakeisdami RAS sistemą, greito e, informavimo sistemą, kuri buvo naudojama arklienos atveju. RAS sistema egzistuoja jau 35 metus ir ji turi būti ir toliau naudojama, siekiant išvengti rimtos rizikos, kuri gali kilti žmonėms vartojant tam tikrus produktus. Kartais sukčiavimas gali labai pakengti e, žmogaus sveikatui, sveikatai, tačiau kalbant apie arklieną, tai arkliena nebūtinai pakenks sveikatai. Taigi įrankis, kuriuo naudojamės, tai yra, yra skirtas nustatyti sukčiavimo atvejams. Kitas elementas yra koordinavimo stiprinimas. Įvairios komisijos tarnybos turi sklandžiau bendradarbiauti. Žemės ūkio generalinio direktorato kolegos labai e, aktyviai dirba e, žemės ūkio produktų standartų srityje, taip pat Olafas turi e, įsijungti į darbą. Un peu extérieur, qui est Europol. Il est très important. Vidaus reikalų generalinis direktoratas labai svarbu, kad valstybių narių policija su Europolu galėtų geriau koordinuotis, kad Europolas, jeigu um, atsirastų nusikalstamumo atveju, galėtų su tuo efektyviai kovoti. Toliau trečių šalių e, tarnybos, pavyzdžiui, Šiaurės e, Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje yra tų tarnybų labai nemažai, taigi reikėtų su jomis taip pat geriau koordinuotis. Trečia, Mes numatėme e, organizuoti geriau sukčiavimo, nustatymo, kontrolės koordinavimą e, ir padaryti, kad valstybėse narėse naudojami metodai dėrėtų tarpusavėje, kad viską būtų galima geriau pa, e, palyginti ir suderinti. Būtent tokia sistema turėtų būti naudojama, kad, sukčiavimą, kad sukčiavimą būtų galima lengviau sukontroliuoti. Sakykime, supermarketuose, restoranuose nurodomi e, žuvų pavadinimai arba vyno pavadinimas ar, ar e, vyno netgi butelių turinys, e, kuris gali iššaukti netgi mirties atveju, kaip matėme E, Čekijoje iš nesenų pavyzdžių. E, ir, ir mėsos, ir, ir, ir, ir bitininkystės sektorija daug kur pasitaiko sukčiavimų, taigi viską reikėtų kaip galima geriau sukoordinuoti, kad situacija su sukčiavimu būtų kaip galima aiškesnė ir matomesnė, kad, būt, kad geriau suvoktumėm pro, problemos mastą. Iš jūsų ne vienas pasisakęs pakviet, palėtė sankcijų klausimą. E, apie kontrolę kalbėjo. Mes esame numatę, kad sankcijos, kurias taiko valstybės narės, turi būti stiprinamos, jeigu e, susidurėma su e, maisto produktų, su sukčiavimu maisto produktų srityje valstybės narės ne, nelabai linkusios harmonizuoti baudžiamosios teisės nuostatų. Čia jos linkusios išlaikyti savo nepriklausomybę. Bet e, mes esame numatę aptarinėti tokį dalyką kaip oficiali kontrolė ir tai turėtų būti vis tik suvienodita visose valstybėse narėse. arklienos atveju galėjo kilti nemažai problemų dėl vaistų biut arba fenilmetazolis, kuris yra skirtas e, žmonių gydimui, bet jisai duodamas ir arkliams. E, jeigu jisai duodamas arkliams, tai arklys negali patekti į maisto grandinę. E, taigi čia yra numatyta sustiprinti kontrolę šioje srityje ir čia 2013 metų darbuose ir prioritetuose taip pat iš, įrašyta. Dėl mėsos norėčiau dar porą žodžių tarti, ponas, e, mėsos kilmės. E, ponas Borgas sakė, kad jeigu nurodysime visus produktus, visus ingredientus, tai nebūtinai sumažins sukčiavimo atvejų skaičių. Bet vis tik tais vartotojai norėtų, kad ne tik mėsos atveju, bet ir daugeliu kitų būtų nurodyta ant pakuotės, kas įeina į tų produktų sudėtį. Maždaug lapkričio vidury nuolatinėme komitete nu, mes numatome visoms 28 valstybėms mm, pateikti tam tikrus nurodymus e, dėl šviežios mėsos, dėl keulienos, avienos, e, avienos ir vištienos. Ir oštienos. Tikėkime, kad tas tekstas galės būti priimtas iki metų pabaigos. Taip pat esame numatę ataskaitą dėl mėsos kilmės, kada ta mėsa yra naudojama perdirbtuose produktuose kaip ingredientas, kaip vienas iš ingredientų. E, dabar esame galutinėje pranešimo kūrimo stadijoje ir artimiausiomis dienomis tas pareiš, e, pranešimas turėtų pasirodyti. Komisijoje dabar jau vyksta paskutinės dėrybos. Tai yra pranešimas dėl E, perdirbtų produktų, sakykime, tokių produktų kaip lazanija, į kurių sudėtį įeina mėsa. Komisija yra pateiktas ketinimų, e, pateik, pateiktas, tam, e, pateiktas laiškas, kad komisija nėra linkusi nurodyti kilmės, tai tikrai nėra teisybė, tiek jūsų uh, komitete, tiek kituose, tiek taryboje bus apie tai diskutuojama ir yra apie tai diskutuojama, kad galėtų kaip galima greičiau išsirutulioti aiški ir nedviprasmišką poziciją. Dar. Dėl, dėl prekybininkų porą žodžių. Kai kurie priekybininkai turi tik tais kompiuterį namuose, jie su mėsa neturi jokio kontakto, tik per kompiuterį vykdo, vyksta priekyba, aišku, jie turi būti prižiūrimi. Bet problema gali kilti štai kokia. Jie jo gali būti ne, nesvarbu kokioje pasaulio dalyje ir e, neaišku, kas būna su ta mėsa, kurią jie prekiauja. Juk kontroliuojami tik tie, kurie kontaktuoja su ta mėsa. Taigi reikia kontroliuoti ir tuos, kurie tą mėsą priekiauja su ją nekontaktuodami. Dar porą žodžių. Gerlingsai. Apie ponios Gerling pasisakymą, kad taisyklių turi būti laikomasi vietoje. Mūsų teisės aktų rinkinys yra labai nemažas ir nemenkas ir jeigu jį teisingai pritaikysime, tai tikrai galėsime sėkmingai kovoti su sukčiavimu. Mes suprantam, kad e, e, čia kyla teisėtas pasitik, pas, pasipiktinimas, kad niekas nenubaustas, kad nebuvo pritaikytos jokios sankcijos ir panašiai. Bet čia juk yra valstybių narių kompetencija. Mes visi žinome, kaip lietai dirba teisės sauga. Ir štai, kad ir valstybėse narėse, kurios buvo įtrauktos į Arklieno skandalą Prancūzijoje, Niderlanduose, tikrai teisingumas labai aktyviai dirba su tais žmonėm, kurie susiję su Arklienos skandalu. Nesakau, kad jie kalti. Teisingumas nuspręs, kalti jie ar ne. Tačiau teisingumas kaip tik tais dabar dirba labai aktyviai, bent jau tose dviejose valstybėse narėse, su tais, kurie yra susiję su arklieną. Kitose valstybėse narėse taip pat. Ir aišku, kad tie žmonės e, yra labai nemenkai sunerime dėl to. Ateis laikas bus ir sankcijos. Štai ką norėjau pasakyti, bent jau kol kas, ponas pirmininkė. Ačiū direktoriui, ačiū komisijai, o dabar norėčiau suteikti žodį Ulikrotas. Ačiū, pirmininkė. Na, bendrai paėmus visą tai, ką dabar sakė e, komisija, galim laikyti pagrindų to, kodėl aš manau, kad e, reikia e, maisto tiekimo grinės kontrolės e, institucijos ES taip e, yra teisės aktai, yra kontrolė valstybėse narėse, bet e, valstybės narės dabar kiekviena atskirai dirba, reikia agentūros, kuri suburtų ją visas, kuri koordinuotų darbą, kai reikia greitai imtis veiksmų. Pavyzdžiui, arklienos skandalo atveju labai daug laiko prireikė, kol buvo galima e, sulaukti reakcijos. Žuvininkytės komitete nagrinėjom kontrolės tikrinimo klausimus ir 100 20 inspektorių tikrina patys save kai, kai kur. Be to, sistemos ES skirtingos yra laikomasi skirtingo e, ir vairaus požiūrio į kontrolę. Manau, kad mes kaip vartotojai ir piliečiai E, turime būti tikri, kad mūsų maistas saugas. Na, žinoma, nesu naivi ir negalvoju, kad e, sukčiavimo nebebus. Vis dėlto e, turime užtikrinti, kad kažkas tai būtų atsakingas už koordinavimą ir kad būtų veiksmingai vykdoma kontrolė valstybėse narėse, kad būtų tinkamos procedūros, O dabar slepiamės už valstybių narių institucijų e, nugarų. Yra sakoma, kad jos pačios tai darys, tačiau praeitįje tai nepavyko, to nepavyko padaryti. Ir aš norėčiau, kad būtų viena agentūra Europoje, kuri spręstų būtent šitą problemą. Apsauga labai svarbu. Manau, kad jeigu bus tokių, kas atskleidžia informaciją, mes turime juos apsaugoti. Buvo sakyta, kad e, tai galėtų būti sveikintinas dalykas, e, tai galėtų taip pat padėti greičiau reaguoti į problemas. Na, dėja, komiteto dauguma ne už agentūrą. Yra mano nuomonė kitokia, bet aš pabandysiu e, rasti tinkamą požiūrį, dėl kurio galėtume visi susitarti. E, e, Ulrike, grazie a tutti. Kągi, ačiū, ačiū Ulrike. Visiems komisijos kolegoms ačiū. Grįžtame prie septinto darbo tvarkės klausimo. Kontrolė ir veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. Pranešėja Brigda Reimers ji papasakos apie oficialią kontrolę, e, kalbant apie augalų sveikatą iš tiesų komisija, mūsų komitetas e, yra atsakingas, nors pagal 50 straipsnį e, mes kai kuriais klausimais savo atsakomybę ir kompetencijas dalyjame su kitais komitetais. Taigi dabar bus papasakota apie tai, e, kokią kontrolę taikoma maisto grandinėse, kaip valstybėse narėse yra užtikrinama, E, kad kontrolė, kuri yra atliekama, yra e, gera, efektyvi e, ir kas yra daroma, jeigu nustatoma mm, gamintojų, sakykime, kažkokiu tai nusižengimu, kokios na, sankcijos taikomas ir panašiai. Jūs galėsite užduoti klausimų tiek susijusių su augalų sveikata, tiek su sėklomis, tiek su dauginamąją medžiagą. ir suteikiu žodį Britai, kuri e, galės papasakoti viską išsameu. Mes čia pateikėme tik tais nuomonę, nes e, atsakingas už pranešimą yra Endi komitetas. Das Ziel der Kommission eine Gesetz... Ačiū. Norėčiau pradėti nuo esmės. Komisijos keliamas tikslas geras, mes tai remtumėm, kadangi yra pernelik daug teisės aktų, pernelik daug, daug sričių ir reikėtų bandyti tuos aktus konsoliduoti, sujungti reikėtų pagalvoti apie administracinės naštos mažinimą, nes jeigu pagalvotumėm apie veiklos subjektus, apie tuos subjektus, kas su, su to susiję, yra klausimas kyla toks, ar kažkas bus gero pasiekta, ar tai tik tai uh, teorinis siekis, kuris praktiškai neveiks. Nes e, praktiškai turime e, pasiekti tinkamos pusiausvyros tarp kelių dalykų. Uh, Na, Europoje kontrolės priemonės skiriasi, kontrolės lygmenės skiriasi visa e, struktūra taip pat yra labai įvairi ir sunku rasti aukso viduriuką, kadangi e, kai kurios valstybės narės vykdo labai e, išsame kontrolę, kitos netiek daug kontrolės vykdo. Taigi kontrolės lygmenis skiriasi. Kas dar būtų svarbu? Tai Deleguoti į aktai tai jau minėta, komisijos pasiūlyme nemažai jų numatyta. Tai reiškia, kad komisija bus e, įgaliota veikti srityje, kuri nėra labai aiškiai apibriešta ir tai gali sukelti politinį galvos skausmą, nes mūsų tikslas čia yra numatyti sistemą, Ir jeigu viskas bus taip e, aptaku, neapibriešta, tai kritiškai vertinant bus teikiama labai daug pakeitimo. Aišku, e, taryba ir parlamentas gali prieštarauti deleguotėsiams aktams, bet tai yra e, sunku, tai nedažnai daroma. Pavyzdžiui, kartais yra sakoma, kad labai daug darbo tai lems, turime būti atsargus. Taigi reikėtų e, numatyti labai aiškę e, sistemą, kalbant apie deleguotusius aktus. E, reikėtų tai numatyti protingai, kad nebūtų einama per nelik toli. Dėl taikymos ryties pirmininkas jau tai minėjo, manau, kad ir tai yra probleminis klausimas. Siekiame suvienodinti, suvienodinti nuostatas visoje maisto tiekimo grandinėje. Kartais tai pagirtina, o kartais einama per neliktolį. Jeigu pažvelgtumėm į maisto tiekimo grandinį, jeigu pažvelgtumėm į e, gamintoją, tiekėją, e, prie, prekiautoją, ką anksčiau siekiam padaryti, tai užtikrinti, kad maistas būtų saugus O dabar kalbame apie augalų ir dugnamosios medžiagos e, sistemas, e, kai kurios jų veikia gerai pastaraisiais e, metais. Įvykdė ne viena reforma, bet to reikia laikyti subsidiarumo principo, reikia pagalvoti, kaip tai spręsti, nes tai svarbus mūsų darbo aspektas apie tai turi galvoti ir komisija, ir valstybės narės. Taigi, jeigu pažvelgtumėm į teisės aktų paketą, gan sunku suprasti, apie kokį lygmenį kalbame, nes lygmenis labai skiriasi. Ir tekstą reikės koreguoti klausimas, kaip tai daryti. valstybėse narėse bus vis, visa eilė gyvendinimo teisės aktų ir čia galima e, sumaištis yra, tai kyla klausimas, ar e, tą administracinę naštą iš tiesų sumažinsime, o gal tik tai padidinsime. Manau, jog reikia užtikrinti, kad tai būtų galima įgyventi. Nenorime didinti biurok biurokratizmo, neturime didinti kaštų tiems, kurie dalyvauja procese. Dėl finansavimo labai trumpai turime nepamiršti subsidarumo principo. Yra sričių kurios priklauso išskirtinai valstybių narių kompetencijai ir jeigu mes kišimės į jų biudžeto klausimus, tai valstybės narės tikrai neapsidžiaugs. Žinoma, užtikrinti, kad e, kontrolės mokesčiai atitiktų kaštus bet ir valstybėse narėse regionai skiriasi, yra skirtingi regioniniai ir vietos lygmenės. Ir aišku, jeigu mokestis bus įmamas tik tai iš stambesnių veiklos subjektų, tai nebus teisinga. Čia kalbame apie tai, kad mokesčius mokėtų verslas, o valstybė atsakinga tik tai už kontrolę Na, žinoma, tą spręsti turėtų valstybės narės, nes tai yra jų pareiga. Ir jeigu rezultatas kontrolės neigiamas, tai tuomet už antrą kontrolę turėtų mokėti įmonė, kadangi tai yra drausminanti priemonė, jeigu įmonė nedirba taip, kaip turėtų. Uh, problemas reikia spręsti iš pirmo karto, kad nereikėtų taisyti daug kartų. Ir čia kyla toks klausimas, kaip kontrolė vykdoma valstybėse narėse. Iki šiol um, kai kur uh, nuostatos uh, buvo nepakankamai griežtos, kaip mes galime sugriešinti tas priemonės, kaip užtikrinti geresnę kontrolę, bet yra valstybių narių, uh, kurios labai kokybiškai vykdo kontrolę. Įmonės tuo nesidžiaugia, joms tai pabosta, tai reikia užtikrinti, kad reglamentų nuostatos būtų vienodai gyvenamos valstybėse narėse, kad nebūtų tokios įvairovės, kai įmonėms taiko, um, taikomos skirtingo dydžio rinkliavos. Taigi reikia lygmenis koordinuoti. Kai kas galėtų gal labiau atsipalaiduoti, kai kas turėtų uh, pasitempti, kad uh, būtų pasiektas vienodas um, lygis. Įdomu sužinoti, ką kolegos apie tai mano. Ir uh, Suprantu, kad bus klausimų dėl mano pasiūlymo, esu pasirengusi diskutuoti dėl to ir tikiuosi, kad e, mūsų pranešimas bus geras. Ačiū, Birita. Dabar suteikiame žodį kolegams. Pirmiausia, ponė Ajuso. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Pritariu daug kam, ką jie pasakė. Šiame komisijos pasiūlymų pakete e, piknaudžiaujama deleguotais ir įgyvendinančiais aktais. Komisija turi numatyti tinkamą teisinę bazę ir tada numatyti subsidarumo principą, pagal kurį valstybės narės turėtų nustatyti savo priemonės, kaip taikys šį teisės aktą. Kai dėl taikymos ryties. Manau, kad miškininkystė nesusijusi su žemės ūkiu, todėl turėtų būti neminima šiame dokumente. Taip pat neturėtume minėti ir kilmės nuorodos. Oficiali kontrolė. Na, jos apibrieštis nėra tokia aiški, kaip kad galėtų būti. Daugelis pasiūlyme minimų darytų, ne, dalykų neturėtų būti palikti komisijos kompetencijai. O kai dėl mokesčio, čia sakoma, kad sveikatos priežiūros institucijos turėtų tos mokesčius numatyti. Bet e, kai kuriuose valstybėse narėse yra kitokios taisyklės. Vėlgi, manau, kad reikėtų laikytis čia subsidiarumo principo. Valstybės narės taip pat e, turėtų pačios tikrinti eksportą. Tai visai neturėtų rūpėti komisijai. Komisija taip pat e, bando primesti štai ką. E, ji nori reguliuoti santykius su valstybinariu su trečiosiamis šalimis. Manau, kad komisija iš tikrųjų peržengia savo kompetencijos ribas. Ačiū. Toliau poniai Gerling žodis. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Britą su pranešimu. Jis labai paprastas ir lengvai suprantamas. Įdomu, kad šį dokumentą, kal, apie šį dokumentą kalbame iškart po Arklienos skandalo, kadangi oficiali kontrolė e, turės didelės svarbos šiai stričiai ir ateityje. Sutinku su komisijos ketinimu e, supaprastinti teisės aktus, juos suvienodinti. Tačiau man kyla klausimas, kaipgi šis pasiūlymas to pasieks. Neįmanoma mums nuspręsti to, atsižvelgiant į tai, kas buvo išmesta iš šio pranešimo ir palikta šio teisės akto ir palikta deleguotėsiams ir įgyvendinimo aktams. Taigi negalime numatyti, kokių, ilga, kokios ilgalaikės naudos atneš šis pranešimas. Ir aš iš tikrųjų pritariu ponios Raimės rekomendacijoms. Ypač norėčiau paminėti e, privalomų mokesčių klausimą. Žinau, kad jis yra kontroversiškas. Manau, kad suprantu, kokią logiką remiasi šis pasiūlymas, bet iš tikrųjų būtų beprotybė e, primesti tokius didelius kaštus ir papildomą administracinę naštą, kuri neturėtų jokios prasmės nes juk primetant, užkraunant mokesčius e, gamintojams, mokesčiai galų gale atsidurs ant vartotojų pečių. Čia nematau jokios naudos, tik labai didelį kišimasi į valstybių narių subsidiarumą ir kompetenciją. O tai gali, gali sukelti įvairiausių nenumatytų pasiekmių, o manau turėtume to vengti kaip galima labiau. Taigi, Palaikau Britos poziciją. Manau, kad reikia neužmiršti, jog tai yra pagrindų teisės aktas. Jis nėra preskriptyvinio požiūrio, pobūdžio. Ir todėl suprantu, kodėl reikalingi deleguoti į aktai, bet jie yra per daug platus, reikėtų apie detalės daugiau pakalbėti. Jeigu to nepadarysime, tuomet reikėtų atmesti apskritai visą šitą pagrindų teisės akto idėją. Toliau ponas Kalinovskis. Ačiū pirmininkė. Mes visi turime ką pasakyti dėl šio pasiūlymo. Be to, kai dėl deleguotojų aktų, tačiau dabar norėčiau pakalbėti apie 22 straipsnį. 2009 direktyva numato, kad valstybės narės turi užtikrinti e, įrangos patikrą. Įrangos, kuri yra skirta e, patikrinti visus, e, vis, visus produktus. Šis teisės aktas numato, kad įrangos patikrinimai vyks juos rengs e, administracijos institucijos. Toks sprendimas, man atrodo, neįmanomas tam tikrose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Lenkijoje. Tam tikra įranga jos yra labai daug. Pavyzdžiui, įrenginiai, kurie mm, laisto laukus, tokių yra du, mašinų yra 2 milijonai, jų neįmanoma visus sukontroliuoti ir patikrinti. Be abejo, egzistuoja taisyklės, kurios numato tokių įrenginių kontrolę, bet ją atlieka nedidelės įmonės ir mūsų nacionalinė inspekcijos institucija kontroliuoja tas mažesnės kontroliuojančias įmonės. Taigi, taigi tokias laistyklės kontroliuoti galime. Taip pat yra 25 straipsnis, kuriame numatoma, kad valstybės narės gali deleguoti kontrolės į prievolę. Bet kuriuo atveju įstaiga, kuriai bus deleguota šią atsakomybę, turi įrodyti, kad yra verta to sertifikato. Visi žinome, kad tokio akreditavimo kaina yra labai aukšta. Žinome, kad mažos vidutinės įmonės, kurios dabar veikia šioje kontrolės sistemoje, nepajėgtų padengti tokių kaštų. Be abejo, visada galima stengtis pagerinti dabartinę situaciją, bet dabar, užuot gerinę šią sistemą, mes apskritai sužlugdysime kontrolės sistemą tokiose šalise kaip kad mūsų. Ir dar vienas pastebėjimas dėl dėl skolos. 82 straipsnis sako, numato oficialią kontrolę, o mūsų atveju ši išlyga bus taikoma didžiai daugumai įmonių. Iš vienos pusės tai gerai, bet iš kitos pusės tai reiškia, kad ta skola nebus uh, padengta. Taigi kaštai bus paskirstyti, uh, perkelti į nacionalinį biudžetą. Ir nepasieksime tokiu būdu uh, norimo tikslo. Nesustiprinsime vartotojų saugumo, aplinkos saugumo nes mes sistemą užuot pagerinę apskritai sunaikinsime. Ačiū. Ačiū. Ponai Kalovski, toliau kalbės ponė Sair. Doresc să-i mulțumesc și eu raportarei pentru munca depusă. Labai ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už uh, darbą, už puikų bendradarbiavimą. Bet norėčiau keletą pastabų pareikšti. Pirmiausia, dėl to, kokie mokesčiai yra renkami iš operatorių dėl, e, už kontrolę. Valstybės narės pagal komisiją turėtų užtikrinti tą finansavimą. Taip pat ir mažų bei vidutinių įmonių atveju, e, tų įmonių, kurios turi mažiau negu 10 darbuotojų ir kurių apyvarta mažiau negu 2 milijonai. kai kurioms vyriausybėms tai reikštų labai didžiulę naštą biudžetui. Dėl to mes norėtumėm kažkokį tai kompromisą rasti šiuo klausimu. Antra pastaba būtų susijusi su kontrolės panaikinimu e, genetiškai modifikuotiems organizmams. Creat tuturor controlelor sub această, sub o umbrelă unică. Uh, Și nu aș vrea să... Ir augalų apsaugos produktams. Reikėtų, kad nenukryptumėm nuo šio tikslo. Tikria, ir tikiuosi, kad mes rasime puikiai visiems derančius kompromisus. Ačiū, Dačiana. Ponas Polsin. Pone. Tack, ordförande, och tack till Britta. E, Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti Britai. Porą žodžių apie deleguotosius aktus. Mums reikėtų mažiausiai šešių mėnesių diskusijų, ypač kalbant apie kontrolės paketą sakykime, užkrečiamos lygos ar kiti elementai, nes ir šiaip jau yra šiuo metu 160 deleguotų aktų skirtų kontroliai. Tad reikėtų žiūrėti, kaip tą klausimą spręsti iš esmės. Aš nesu įsitikinusi, kad mes žinome realią situaciją. Mes kaip parlamentas galime ir turime priimti sprendimus. Labai nemažai dalykų yra susijusių su mokslu, su etika, su labai tiksliomis formuluotomis, tad nemanau, kad mes esame kompetentingi iki galo tais klausimais užsiimti. O ieškant pusiausvyros turime nustatyti principus. Tada ekspertai spręs konkrečias detalės. O atsiliepiant į tai, ką pasakė Brita, norėčiau pažymėti, kad neaišku, ar mes iš tiesų turime tikrų žinių, kokius sprendimus reikia pasitelkti dėl šio paketo. Dar vienas dalykas, kuris galėtų sukelti konfliktą. Kontrolė ir visas kontrolės mechanizmas priklauso valstybėms narėms. Tačiau daugelį valstybių narių, regionai ir vietinės institucijos būtent užtikrina kontrolę. O tai sukelia labai nemažai e, sunkumų. Kita vertus, turime bendrą rinką. Ir toje bendroje rinkoje visi maisto produktai, e, maisto produktai juda iš vienos valstybės į kitą. Tai reiškia, kad e, kiekviena valstybė narė siūlo minimalų kontrolės e, ir saugumo lygį, kad galėtų veikti vidaus rinkoje. Tad reikalinga ta kontrolė, kita vertus taikomas subsidiarumo principas ir čia kyla konfliktas. Ta konfliktą reikėtų mums e, spręsti nuodugniau. Aš e, buvau pranešėję vidaus kontrolės klausimais ir galiu pasakyti, kad po keleto metų situacija vėl bandoma keisti daugelį valstybių narių. labai nemažai neigiamų elementų, e, turinčių neigiamų pasiekmių. Čia turiu visų pirma galvoje kaštus, išlaidas ir Brita šiuo klausimu yra visiškai teisi. Privaloma kontrolė pirm, pirm, pirmosios kontrolės turi būti apmokamos iš valstybės narės biudžeto, o tolimesnės kontrolės turi būti finansuojamos tų, kurie tas kontrolės atlieka. Tuos patikrinimus, kurie atlieka, kadangi naujas kontrolės, naujus patikrinimus surenkti yra be galo brangu. Tad tos valstybės e, ar tos e, įmonės, kurios nesilaikė visų reikiamų taisyklių pirmos kontrolės metu turės atsigriepti antros, trečios ir kitų kontrolių metu. Tačiau kaimo plėtrai, atsižvelgiant į dabartinę mokėjimų sistemą, tai gali būti nepakeliama našta. Kita vertus gali kilti rizika kad dabartinės taisyklės neveiks. Todėl inspektoriams, vietiniams teisėms aktams reikia nu, nustatyti griežtesnės, konkretesnės taisyklės atižvelgiant į realybę. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau ponui Bodlė dar kartą suteikti žodžių iš, žodį iš generalinio sveikatos sanko, sanko direktorato. Ačiū pirmininkė. E, šiame reglamento projekte dėl oficialios kontrolės pateikėme labai, e, užsibrėžėme labai ambicingus tikslus. Suprantu, ponė Polsen, iš tiesų reikia surasti e, pusiausvyrą tarp subsidiarumo, kad palikta būtų valstybėms, savivaldybėms, regionams E, daryti tai, kas priklauso ir užsitikrinti, kad Europos mastu būtų daroma tai, kas reikia. Čia pritarčiau poniai Polsen. Čia buvo mūsų pats pirmasis punktas, kuris kėlė didžiausią rūpestį. Dėl to į projektą įtraukėme kontrolę e, augalų sveikatos srityje ir augalų dauginimosi srityje, nes Oficiali kontrolė turi būti atliekama tiek gyvūnų e, sveikatos, tiek gerbuvio srityje, tiek augalų srityje. Ir kai oficiali institucija atlieka kontrolę, 80 procentų darbo yra toks pats. Tad e, e, institucijos būt, turi būti kompetentingos, skaidrios, kom, e, ir kalbant apie augalus, tai čia kontrolės ypatybės gali skirtis, jeigu, tirsi, jeigu kontroliuosime medžius ar tenai e, grūdinės kultūras. Tačiau principai lieka tiek patys ir tuos principus norėjome įtraukti. E, sakykime, e, patikrimas prie sienos produktų, kurie yra importuojami, irgi laikosi tam tikrų principų. Ar tai vaisiai, ar tai daržovės, ar, ar medžiai, ar, ar gyvūnai, kurie yra importuojami iš trečiųjų šalių, 80-90 procentų kontrolės atveju laikomasi tos pačios filosofijos. Aišku, specifikos yra kiekvieno, kiekvieno patikrinimo atveju, tačiau yra ir bendri principai. Ir mes norėjome geriau tą kontrolę pasienyje sustiguoti, kad galėtumėm geriau panaudoti vietinį personalą. Dėl skolų mes visi susidurėme, kad valstybės narės dėl krizės gali mažiau skolintis laipsnis e, sumažinimo e, gali e, skirtis, bet net 30 procentų gali siekti žmonių pajėgumų sumažinimas, žmonių pajėgumų, kurie yra skiriami kontroliai. Mums priekaištaujame, kad grūdinės kultūros ar arkliena ar šiaip mėsa nepakankamai kontroliuojama pasienyje, arba augalai nepakankamai kontroliuojami, kadangi iš, į kai kuriuos e, regionus su augalais patenka lygos ir parazitai, su mediena patenka lygos ir parazitai iš trečiųjų šalių. Tad reikėtų kažką daryti, kad e, biudžeto ir pajėgumų, žmogiškųjų išteklių sumažinimas e, galėtų būti kažkaip kompensuotas. Pavyzdžiui, mikro įmonės, tos įmonės, kurios turi mažiau negu dešimt e, žmonių, turi būti atleistos nuo tų mokesčių, nuo tų, nuo, nuo tų mokesčių mokėjimo. Pagal kai kurias pastabas išeina, kad tos mikro įmonės sudaro beveik 80 procentų, e, beveik 80 procentų valstybėse, kai kuriuose net 90 procentų visų valstybių, taigi ir kontrolės, bet tie kaštai turi būti padengiami valstybės, regiono arba savivaldybės. Visi puikiai žinome, kad nepriklausomai nuo to, ar valstybė, ar, ar, ar regionas, ar, ar savivaldybė dengia e, kontrolės išlaidas, ta oficiali kontrolė vis tiek kainuoja labai brangiai. Keletą žodžių apie deleguotosius aktus. Mes siūlome um, um, bendru, bendrai teisės aktą, visų detalių neįmanoma įtraukti, jau ir taip 150 puslapių susidaro. Aišku, visos detalės susijusios su kontrolė ir visais produktais e, turėtų būti įtrauktos, tačiau to tikrai neįmanoma padaryti ir sunku būtų suvaldyti, nes tai apimtų dešimtis tūkstančių puslapių. Mes e, pasiūlėme įtraukti kai kuriuos deleguotosius aktus ir čia jau siūlėme neįtraukti taikomųjų aktų implementing acts, nes parlamentas turi užsiimti tais deleguotaisiais aktais. Tame bendrame teisės akte yra nustatyti bendri principai ir kai bus tie princip, tiems principams pritarti, tai komisija, aišku, jau e, rekomenduos nuo jų nebenukrypti. O mes dabar turime numatyti visus elementus, kurie bus įtraukti į deleguotosius aktus ir dėl kurių bus deramasi su visom suinteresuotom šalim. Voilà un peu, monsieur. Tai tiek, pirmininkė, kol kas, ką galime pasakyti šiuo metu. Kaip sakė ponė Reimers, tikslas yra supaprastinti ir suharmonizuoti kontrolę pagal principus paremtus riziką. Mes nenorime visoms valstybėms, e, regionams ir savivaldybėms primesti kontrolės apmokėjimą. Jos turi tiesiog nustatyti pagal rizikos laipsnį, kokią kontrolę turi, reikia atlikti, nes yra tokių produktų, kur rizika didesnė, kitų produktų rizika mažesnė. Taigi visos nacionalinės, regioninės arba vietinės administracijos turėtų realiai nustatyti riziką ir kontrolę sutelkti ten, kurios iš tikrųjų reikia. Ačiū pirmininkė. Grazie alla DG Sanko, a Monsieur Pedulė. Ačiū Sanko generalinio direktorato atstovai. Dabar vėl žodį suteiksiu Britai Reimers diskusijų žvaigždė. Ačiū, ačiū kolegoms už įdomias pastabas. Tai bus labai vertinga, netrukus mums toliau keičiantis nuomonėm. Aišku, kiekvienas norime dirbti geriau, tobuliau, niekas nėra tobulas. Norėčiau atsakyti į kai kurios komentarus Pranešimas labai platus, negalima pasirinkti vieno kažkurio tai klausimo ir išgildenti. Tai svarbu, nenorime kalbėti per neelyg abstrakčiai, nenorim kalbėti per neelyg konkrečiai. Tad manyčiau, kad diskusijų metu galėsime tai išspręsti. Lauksiu mūsų tolesnio bendro darbo. Pasižymėjau pastabas išsakytas kolego. Ačiū ir komisijai išdėsi tą poziciją. Manau, galėsime judėti e, į priekį ir pabaigti šitą darbą. Ačiū visiems. Dabar galime eiti prie paskutinio šios popietės posėdžio klausimo. Tai devintas darbo tvarkės klausimas išlaidų susijusių su maisto grandinė, gyvūnų sveikata ir geroja bei augalų sveikata ir augalų dauginamos medžiagų valdymo nuostatos. Pone Lebron, mūsų pranešėja, kolegos, dabar kalbėsime apie nuomonės projektą dėl to, kaip reikėtų valdyti išlaidas susijusias su gyvūnų sveikata gerovė, su pašarais. Tai yra paketo dalis, kadangi nuostatos įsigalios sausio pirmąją kitais metais. Kalbu apie šitą pasiūlymą, tai e, mes turėtume aptarti pasiūlymą, konkrečiai pakeitimus, susijusius su įvairiom programom, Mm, taip pat e, kalbėsime apie tai, kad būtų panaikinta minimali riba programų finansavimui. Mm, tai bus pakeitimai ir dėl e, gyvūnų lygų sargymo ir, ir taip toliau. Tad dabar suteiksiu žodį norintiem kalbėti kolegom, pirmiausia pranešėjai. Pirmininkė, brangus kolegos, Kaip sakėte, šis reglamentas turi būti priimtas pats pirmas ir dėl to, nepaisant to, kad buvo panaikintas paskutinis postinis, mes turime laikytis darbo tvarkės ir balsuoti 25 lapkričio. Iš esmės, kaip jau e, sakiau, e, rugsėjo pradžioje naujas reglamentas apima tas nuostatas, kurios jau yra e, vieningame tekste. Yra e, trys. E, patobulinimai E, bendro finansavimo e, sumų racionalizavimas, e, indikatorių suniojimas ir gyvūnų augalų sveikatos aspektai. Buvo sutarta šiais klausimais ir buvo. Bet pagrindinė problema ne čia. Pagrindinė problema yra ta, kad Šiai politikai skirta e, politika yra trečioje rubrikoje numatytoje finansinėje programoje ir e, dabar jau e, yra e, nus, nusitaikyta į tuos pinigus, kurie yra skirti skubiems atvejams kad e, tas reglament, pagal reglamentą būtų galima prieiti prie pinigų skirtų krizinėms situacijoms spręsti, tačiau tai yra labai kritikuojama. Ir e, negalėjau visų nuomonių sutelkti šią temą, dėl to klausimas šiuo, e, lieka e, šią temą atviras. E, dėl penkto straipsnio, pavyzdžiui, e, tačiau tai nereiškia, kad aš komisijos pasiūlymą remiu. Tiesiog nebuvo iki galo dėl šio klausimo apsispręsta. Platus e, konsensusas e, pasiektas dėl šio straipsnio išbraukimo. Buvo nuogastaujama įvairiose direkcijose dėl to, koks bus tiesioginių išmokų poveikis. E, ir aš labai aktyviai dirbau su šešioliniais pranešėjais, beje labai jiems dėkoju už indėlį. Ir dabar siūlau kaip tik tą straipsnį ir išbraukti. Sanitarnės politikos finansavimas bet kokiu atveju turi būti užtikrintas ir pagal mano gautus atgarsius atrodo, e, užteks tų lankstumo instrumentų tam finansavimui užtikrinti. Aš norėčiau šią temą pateikti kai kurių pakeitimų, o e, šiaip e, mes labai nemažai kalbėjome apie E, e, deleguotosius aktus, o apie gyvūnų lygas jos turi būti e, įdėtos į priedus. Soit parce qu'ils correspondent à de nouvelles. Komisija tinkamas išlaidas pamiršo politikai, galima pateikti iki porydienos vidurdienio pakeitimus. Aišku, labai trumpas laikotarpis, bet jeigu norime laikytis nustatytos darbo tvarkės, reikia tų terminų laikytis. Visiems iš anksto ačiū. Bet norėčiau iš, dar pasakyti porą žodžių, kurie nieko bendro neturi su šios dienos diskusija. Labai atsiprašau už pavėlavimą, kai kas jau turbūt žino, kad Bretanėje, Prancūzijoje E, labai didžiulė maisto produktų e, krizė, ekonominė krizė kilusi. 140 e, tūkstančių, milijonų, atsiprašau, nuostolių, labai daug panaikinama darbo vietų ir prefektūra, aišku, puolama uh, bet tai yra kaip ir suprantamas dalykas, kadangi labai daug darbo vietų naikinama, sakykime, kaip ir paukštininkystės sektoriuje ir galima tuos žmonės suprasti. O, uh, visto, questa. Ačiū poniai Lebram. Iš tiesų matėme, kokia sudėtinga situacija iš televizijos transliacijų situacija sudėtinga. Dabar suteiksiu žodį norintam kalbėti kolegom. Pane Jūzo. Ačiū pirmininkė, ačiū ir pranešėjai. Manau, kad e, labai teisingas požiūris išdėstytas ne vienu klausimu. Su pirma, pritarčiau tam, kad apatinę ribą reikėtų panaikinti. Uh, kadangi gal, galimos bandomosios programos arba programos e, mažose valstybėse ir tai e, patektų po tą apatinę ribą. Ir pagrindimas netinkamas čia teikiamas. Reikėtų taip pat pagalvoti apie krizės rezervą. Jį reikėtų panaudoti papildomom išlaidom padengti, kalbant apie augalų e, sveikatą. Turime, kaip įmanoma, labiau pasinaudoti BŽP, tam biudžete yra numatyta atskira e, eilutė nereikėtų čia naudoti kitų e, fondų, kalbant apie aprūpinimo maisto užtikrinimą. Kalbant apie nacionalinės programas, komisija keičia laikotarpį ir data yra keičiama, tai reiškia, kad valstybės narės turėtų anksčiau priimti sprendimus dėl savo biudžeto. Tai manyčiau, kad nereikėtų keisti datos, tai turėtų ir toliau būti sausio 31. Taip pat manome, kad panaikinamas gyvūnų lygų sąrašas, tai bus numatoma per deleguotosius aktus. Tai Bet e, aš manyčiau, kad šitos tinkamas finansuoti e, lygos turėtų būti bazinėm akte. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Lebron už atliktą darbą. Turėjom galimybę nuo pat pradžių dirbti kartu, rengiant šitą nuomonę. Ir aišku, tai leidžia tikėtis, kad galtinis rezultatas bus e, labai geras. Panelė Prun pateikė pakeitimus ir juose atsižvelgta į mano susirūpinimą išsakytą bendraujant su ja. Na, e, pamačius komisijos pasiūlymą, kilo susirūpinimas dėl tam tikrų e, dalykų. Neminėsiu tų dalykų, dėl kurių pritariu e, pranešėjai. Paminėsiu tik tai svarbiausius e, klausimus, dėl kurių nesutarėme. Penktas straipsnis, pranešėjo tai minėjo, nuomonėje tas straipsnis neminimas, tačiau turėjome galimybę tai aptarti. Ir su vyrių frakcijų šešėliniais pranešėjais uh, Ir gali būti taip, kad komitete susidarys aiški dauguma pasisakanti už penkto straipsnio panaikinimą, išbraukimą. Na, visi sutarėme, kad reikėtų numatyti lankstumo priemonę. Girdėjome komisiją nekartą minint techninius sunkumus, suprantame tos sunkumus, tačiau uh, kas mums neaišku. Turint galvoje, kad yra poreikės pasinaudoti tokią priemonę, negalime leisti, kad e, tai būtų atimta iš ūkininko, kad ta parama būtų atimta pagal pirmą ramstį. Tai jeigu reikia tokią priemonę pasinaudoti, tai, tai taip ir būna. Komisija siūlo pakeitimo, kuris valstybėse narėse sukels vairiausių problemų, e, turint galvoje e, numatomos datos laikymasi. Tad e, teiksime dėl to pakeitimą. Pranešė savo pakeitimuose kalbėjo apie galimybę komisijai pakeisti lygų sąrašą Na, tiesą sakant, reikėtų sąrašą išplėsti, reikėtų pusiausvėros tarp deleguotojų aktų. Ir komisija savo pasiūlymuose tokią galimybę piknaudžiauja. Reikėtų tai dar kartą akcentuoti, dirbant kartu su pranešėja ir su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais įsitikinau, kad galutinis rezultatas atspindės ne tik tai komiteto nuomonę, bet ir viso žemės ūkio sektoriaus įvairiose valstybėse narėse. Toliau, ponė Gerling. Uh, Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Lebron, už jos darbą. Pritariu abiem ankstesniem kalbėtojams kad atrodo, jog sutarsime dėl išbraukimo Mes aptarėme šį klausimą įvairiuose posėdžiuose ir išsakėme savo nuomonę. Dar keli dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmasis priedas e, ir A sąrašas. Suprantu, remiantis kokiais motyvais buvo sudarytas lygų sąrašas, tačiau man kyla tam tikrų abejonių dėl e, to, kaip spręsti skubės situacijas jeigu sugebėtume pakankamai greitai reaguoti į krizę, ar, ar tai mums padės greičiau sureaguoti į krizę, ar be reikalo tiesiog bus surištos mūsų rankos. Nežinau, ar galiu pritarti tokiam sąrašui, kaip kad jis dabar pateikiamas pranešime. Taip pat e, manau, kad e, kalbant apie augalus, augalų lygas ir augalų parazitus, Man būtų sunku pritarti ne tik e, numatomam biudžetui, bet taip pat e, dėl to, kad e, tai nėra tinkama vieta šiam klausimui nagrinėti. Man atrodo, reikėtų šį aspektą įtraukti į augalų reglamentą, o paskui tik žiūrėti į finansinį poveikį. Man atrodo, tai, kad pirmą diskutuojame šį klausimą finansinio reglamento rėmose, yra netinkama tvarka. Ačiū. Bene, grazie. Adesso eh, se non ci... Dėkoju. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, perduodu žodį eh, DG Sanko atstovui. Ačiū pirmininkė. Taip, mes atkreipiame dėmesį į šią kritiką ir taryboje išsakyta buvo panaši kritika. Ir reikės per ateinančią savaitę surasti konsensusą. Taigi, aišku, mes atsižvelgiame į išsakytas pastabas ir supratome, kad 50 tūkstančių eurų sukėlė visiems problemų mūsų nuomonė e, e, sąrašas yra pats geriausias sprendimas epidemijos atveju. Tačiau matosi, kad reikės rasti kitų pragmatiškų sprendimų epidemijos atveju, jeigu dabar skiriami asignavimai nebus pakankami. O dėl krizės rezervo e, panaudojimo veterinarijos ir fitosanitarijos e, srityje, tai vartotojai, piliečiai visų pirma nuo to pajus naudą. Taip pat buvo iškeltas techninis klausimas dėl datos Dėja turėjome pakeisti datą e, į e, sausio mėnesį dėl 12 straipsnio, kuris mums neleidžia imtis e, juridinių įsipareigojimų prieš patvirtinus biudžetą. Mes dabar radome techninį sprendimą, aptarėme jį su valstybėmis narėmis ir sausio mėnesį valstybės narės žinos apie programų sąrašą ir jų finansavimą. Kai dėl likusių dalykų šiandieną išsakytos idėjos panašios į tai, kas buvo kalbama taryboje. Ir e, tikiuosi, kad pakankamai greitai pasieksime konsensusą. Ačiū. Bene, grazie alla. Uh... Ačiū. Ponui Berton, Didžiui Sanko. Dabar žodis Agnės Lebran. Ačiū. Kartais, aišku, konsensuso ir nepasiekiama, bet e, tokia yra mūsų kasdienybė. Dėkoju už visas pastabas. Jeigu norėtumėte dar didesnio tikslumo, jeigu dar norėtumėte, kad kas nors būtų patikslinta, aišku, galite e, į mane kreiptis. Pone Gerling norėjo, kad išsakė kelias idėjas dėl to, kaip galima būtų kitaip pažvelgti į šį klausimą, kuris mums iki šiol kelia nerimą. Tačiau bet kuriuo atveju dėkoju už jūsų pasisakymus ir galite ir toliau į mane kreipti su savo pasiūlymais ir prašymais. Kolegos, Baigiame e, devintojo klausimo aptarimą. Tai reiškia, kad e, baigiame šios dienos darbo tvarkę. Susitiksime rytoj 9 ryto. Pradėsime nuo pono Dofmino pranešimo, pasiūlymo. Nepamirškite balsavimo kortelių. Gero vakaro ir susitiksime rytoj.